Yeah. Colleagues, uh, we have a topical debate. Kolegos, mūsų laukia diskusijos tema padėtis Nigerijoje. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi John Olo Runfemi Onajekan, Romos katalikų kardinolą iš Abudžos. Jūsų eminencija, jūs esate iš Nigerijos, pagal gyventojų skaičių septintosios pasaulio valstybės. Pastaruoju metu mes matėme jūsų šalyje keletą smurtinių konfliktų dėl įvairių veiksnių, dėl politinės situacijos, dėl etniškumo ir religijos ir taip pat dėl gamtos išteklių Nigerio deltoje. E, mes matome, kad nemažai problemų kelia fundamentalistinės islamų, e, islamo grupuotės šiaurėje. Tos grupės, e, sprendžiant e, baudžiamasis nusikaltimus, šiaurėje laikosi šariato principų veikia Al-Qaidos ir Isla, Islamo Magrebe grupės. E, e, nemažai žmogaus teisų pažeidinėjimų tame tarpe žmonių nužudimo atveju e, susidurėma su bedarbystė ir skurdu. Politinė atmosfera artėjant 2015 metų rinkimams e, aiškiai demonstruoja, kad yra įtampa tarp šiaurės ir pietų provincijų. Jūsų eminencija šios dienos e, susitikimas padės mums geriau suprasti šio laikinę padėtį Nigerijoje bei suvokti jūsų padėties šioje šalyje vertinimą. Dėkui, panė pirmininkė. Turiu visų pirma padėkoti tiems, kurie sudarė galimybę man atvykti ir kreiptis į šį prestizišką komitetą ir labai dėkoju komitetui už tai, kad surado laiko mane pakviesti ir mane išklausyti. Aš puikiai žinau, kad e, Europos Sąjunga kaip e, organizacija, kaip ir ją sudarančios valstybės narės, e, ieško informacijos šaltinių apie mano šalį Nigeriją. Ir jūsų trumpa įžanga labai aiškiai demonstruoja, kad jūs puikiai žinote ne, mūsų problemas ir perspektyvas. Aš e, žinau, kad e, jūsų valstybės e, turi savo ambasadas Abudžoje, ES taip pat turi savo atstovybę ir man teko su jos atstovais susitikti, žinau, kad jie jums teikia informaciją. Taip pat, aišku, ir pasaulinė žiniasklaida rašo apie Nigeriją, nors tenka apgailestauti, kad pasaulio žiniasklaidoje dažniausiai akcentuojamos mūsų problemos ir nieko nesakoma apie tas pastangas, kurias mes dedame jas spręsdami. Atsižvelgiant į tai, aš norėčiau kuo geriau pasinaudoti man suteiktų laiku ir per tas septynias ar dešimt minučių, kurios man tenka pristatyti jums padėtį iš e, religinio lyderio pozicijų, o konkrečiai e, katalikų arkivyskupo akimis pažiūrėti į tą padėtį Aš pragyvenau šalyje labai daug metų ir noriu Jums papasakoti apie mūsų pastangas e, išsprendžiant tuos iššūkius ir aplinkybės, su kuriomis mūsų valstybė susiduria. E, noriu iš karto pasakyti, kad religinių požiūrių Nigerija yra nacionalinių lygmenių pasiskirščiusi beveik per pusę tarp musulmonų ir krikščionių. Taigi iš 60 milijonų gyventojų maždaug pusė yra musulmonys, kita pusė krikščionys. Tačiau teritorijos prasme pasiskirstimas yra netolygus. Kai kuriuose šalies dalyje daugiausia gyvena krikščionys, kitose daugiausia musulmonai, bet nėra tokio regiono, kur nebūtų abiejų religijų atstovų. Tai reiškia, kad iš esmės Nigerija islamiškai krikščioniška bendruomenė. Mes jau labai seniai gyvename drauge Taip yra nuo seno, taip yra ir dabar. Aš e, grįšiu prie islamiškojo terorizmo problemos, kuri jums, e, aišku, labai rūpi, apie kurią ir aš daug galvoju. Mūsų kraštas yra sudėtingas, e, man jis primena dešimties aklųjų istoriją, kurie bandė aprašyti dramblį ir e, kiekvienas iš jų turėjo savo dramblio suvokimą. Tad galbūt prisimindami šį palyginimą suvoksite, kokia įvairi įvairopa yra Nigerija. E, tačiau du pagrindiniai iššūkiai šiandieną mums yra iš vienos pusės korupcija ir iš kitos pusės nesaugumas. Tai nėra naujos problemos, tačiau jos šiandien yra ypač aktualios. Ir abi jos demonstruoja valdysenos iššūkius. Valdysenos, kuri vis dar turi įsitvirtinti ir įrodyti, ko ji verta. Apie korupciją daug nekalbėsiu. Paminėsiu tik tai, kad e, gerai žinoma, kad yra aukšto lygio pareigūnų korupcijos apraiškų mano krašte ir daug tos korupcijos atveju lieka nenubausti. Ne dėl to, kad ji būtų pagal mūsų įstatymus teisėta. Mūsų vyriausybė apie tai kalba, yra įkurtos specialios agentūros kovai su korupcija. Tačiau dar reikia palūkėti, kol bus rimtai kovojama su korupcijos šaknimis. Žinoma, kad korupcija turi taip pat ir dvasinį, ir moralinį aspektus ir e, kova su ją reikalauja mūsų visų pastangų. Kiek mums pavyks su tuo susidoroti, dar turėsime pažiūrėti ateityje. Antrasis iššūkis e, - saugumo stoka, kaip ir e, visi kiti regionai ir šalis, mes taip pat turime ilgą konfliktų istoriją, amžiams bėgant, e, nuo pat koloninių laikų, e, kai atskiros gentys kovodavo tarpusavyje, e, konfliktai tęsiasi iki pat šių dienų. Egzistuoja kriminalinio smurto apraiškos, su kuriomis kol kas nėra tinkamai kovojama, turiu galvoje ginkluotus apiplėšimus ir panašius dalykus. Yra ir religinių konfliktų. Kartais e, vietose kyla krūvinų susirėmimų ir konfliktų. Kartais tie konfliktai nėra vien tik tai religinių pagrindų Tačiau e, atsiranda dėl to manipuliuojama religinėmis tapatybėmis e, tų žmonių, kurie turi savo priežasčių supriešinti vieną grupę su kita. Ir e, tada jau etniai skirtumai dubliuojasi su religiniais ir uh, gentiniai karai gali tarti karais tarp krikščionių ir musulmonų. Deja, e, religija yra labai e, galinga tikrovė, kuri gali tinkamai panaudojant e, atnešti naudą, bet gali atnešti ir labai daug žalos, jeigu jie bus pasinaudojama netinkamai. E, šių dienų e, padėtyje, situacijoje mums savo skirtingus, skirtingas religijas e, turime panaudoti taip, kad tai pasitarnautų problemų sprendimui, o ne tam, kad tų problemų atsirastų daugiau. Iš tikrųjų, e, daugiausia šiaurėje, e, e, šiaurės rytuose Nigerijoje pasireiškia islamiškasis terorizmas, jis karts nuo karto pasklinda į kitas šalies vietas ir šitas reiškinys, tiesą sakant, užklupo mūsų tautą netikėtai. Ir tie religiniai konfliktai pasireiškia įvairiuose lygmenyse. E, savižudžiai sprogdintojai, e, teroristų betodairos vykdomi nužudimai. E, Iš vienos pusės e, ši grupuotė teigia esanti musulmoniška ir netgi tariamai norėtų, kad visa Nigerija taptų islamo valstybė. Ir žinoma, e, o antra vertus, jie neproporcingai e, savo aukomis ir taikiniais pasirenka krikščionis. E, to rezultatas yra tai, kad daromas didelis spaudimas trapiam balansui, trapiai pusiausvirai tarp e, musulmonų ir krikščionių mano šalyje. Tad dabar iššūkis mums yra padaryti viską, kas įmanoma, e, kovoti su šios grupės veikla, kad jie nebegalėtų žudyti nekaltų žmonių ir tuo pat metu konsoliduoti mūsų pastangas, formuojant tautą, kuri neturėtų kitos alternatyvos, o tik tai gyventi drauge. Aš sakau, neturėtų kitos alternatyvos todėl, kad e, nėra įmanoma, kad krikščionys kada nors e, perimtų visą Nigeriją. Nėra ir galimybės musulmonams tai padaryti. Tad mes esame pasmerkti gyventi kartu. Ir šiuo atveju eina kalba ne vien tik tai apie pasmerkimą, eina kalba apie pozityvų ir vaisingą būdą sugyventi, esant skirtingų religijų atstovams. E, dalyjantis daugeliu bendrų dalykų, tame tarpe ir vertybės, pagal kurias mes gyvename ir sprendžiant tuos iššūkius, kurie mums visiems iškyla. Kai kuriuose uh, kraštuose Kai kurie politikai pernelyg sureiškina skirtumus tarp mūsų religinių pažiūrų. E, kai kurios šalis savo šalise yra jau įvedę šariato sistemą ir uh, Būtent todėl e, jie priešinasi mūsų konstitucijos pagrindiniams, pagrindiniams nuostatoms. E, tad ta konstitucinė diskusija kol kas tebe vyksta. Aš sakiau, kad e, Buko Garam veikla užklupo mus netikėtai. Ji už suklupo netikėtai ir mūsų vyriausybė, kuriai tenka spręsti, kaip reikia kovoti su negailestingais ir labai ryštingais žmonėms, kurie žudo Nigerijus, Nigerijos piliečius. Atsakas kartais galbūt nebuvo toks veiksmingas, kaip kad būtų galima tikėtis. E, kaltinimai, e, kad e, pernelyg didelė jėga naudojama kartais galbūt yra ir tiesa. Bet turite taip pat suprasti vyriausybės poziciją. Prieš man išvykstant čia vyriausybės pajėgos susikovė su uh, viena iš tų teroristinių grupuočių, kuri užėmė vieną iš kaimų ir panaudojo jo gyventojus kaip žmogišką įskydą. Ir tame konflikte buvo prarasta daug žmo, žmonių gyvybių. Tad e, man kaip vienam iš krikščionių vadovų e, labai svarbu ir skaudu, kad nukentėjo krikščionys, e, bet taip pat man e, skaudu ir dėl to, kad kiekvieno nigeriečio gyvybė man yra svarbi. Kartais klausima, ar aš tikiuosi, ko nors gero iš ateities. Turiu pasakyti, kad vietoje mes turime pakankamai priežasčių būti užtikrintais optimistais. Jeigu elgsimės teisingai, jeigu imsimės e, deramų pastangų, mes galime atstatyti protingą, gerą valdyseną, užtikrinti taikų sambuvį mūsų valstybėje, kad mūsų šalies gamtiniai resursai, ištekliai pagaliau būtų tinkamai panaudoti mūsų tautos vystimuisi, kad galėtume žengti į priekį greičiau, negu kad tai darome dabar. Ir aš tikiu, kad tai įmanoma padaryti, nepaisant skirtumų tarp atskirų etninių, religinių grupių ar genčių, bet todėl, kad jos ir sav, savaime yra pačios labai svarbių mūsų šalies išteklių. Žinoma, mes ir toliau ieškosime būdų tęsti šį dialogą, kurį aš esu pradėjęs ne tik su įvairiomis religinėmis grupėmis mūsų šalyje, E, paprastai neturime daug galimybių su jūsų žmonėmis susitikti pas mus namie, kadangi jų įgaliojimai nesiekia e, kontaktų mesgymo su religinėmis grupuotėmis. Na ir pabaigoje noriu E, pripažinti tai, kad ES kaip organizacija ir daugelis valstybių narių yra pademonstravusią savo susidomėjimą mūsų šalimi ir labai daug mums yra padėję tiek finansiškai, tiek kitaip. Ir tai tęsis ir toliau. E, aš manau, kad e, atsiras galimybių tiems ištekliams, kuriuos jūs siunčiate, pasiekti ir kitas religinės grupuotės ir kad jos galės, e, panaudodamas savo sukauptas žinias, e, prisidėti prie mūsų tautos vystimosi ir kad jie sugebės surasti būdų drauge gyventi mūsų gražioje valstybėje. Nigerijoje. Tuo ir baigsiu ir būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, nes iš tikrųjų galiu apie ją kalbėti dvi valandas. Tai laimina jūs Dievas. Ačiū. Dėkuoju. Penki kalbėtojai paprašė žodžio. Panas Belder, pirmiausiai, prašom. O va bene. Eminentie, hartelijk dank voor uw uh, belangwekkende en uh, heel informatieve en gebalanceerde. Dėkoju. Dėkoju už tokį įdomų ir tokį subalansuotą pasisakymą. Labai dėkoju, kad paaiškinot visus tuos dalykus parlamentui. Galbūt e, tai bus kiek, šiek tiek netikėta, tačiau vakar su kolega Dodds mes e, susitikome su smurto aukomis, su tai žmonėmis, kurie nukentėjo jūsų šalies šiaurėje. Mes juos vakar priemėm Europos parlamente ir jie papasakojo apie tai, kokia padėtis, apie tai, jog virš tūkstančio aukų buvo e, žuvusių žmonių dėl dėl Bokogaram grupės veiklos. Mano šalyje bažnyčia labai atidžiai stebi padėtį Nigerijoje ir ypač krikščionių padėtį. Turiu Jums keletą klausimų. Turėdamas omenyje tai, ką išgirdau ir sužinojau vakar apie krikščionių persekiojimus Nigerijos šiaurės rytuose, noriu paklausti štai, ko jūs uh, minėjote du dalykus, kurie kelia problemų jūsų šaliai - saugumo trūkumas ir korupcija. Aišku, čia dar reikėtų paminėti religinį smurtą. Jūs taip pat paminėjot ir nebaudžiamumą. Vakar per tos klausimus mums susidarė įspūdis, jog nebaudžiamumas iš tikrųjų yra e, labai didelis šalies šiaurėje. Jūs kaip bažnyčios ir dvasininkijos gynėjas Nigerijoje, Ar jūs turite pakankamą įtakos valstybės institucijoms, kad e, galėtumėte veiksmingai kovoti su tuo smurtu Nigerijos e, šiaurės, šiaurėje, šiaurės rytuose. Nes, e, kiek mes žinome, nusikalteliai, net jeigu yra sulaikomi, paskui labai greitai paleidžiami į laisvę. Mūsų vakarykščiai pašnekovai buvo labai gerai informuoti ir jie sakė, kad valstybės struktūrose yra to nusikalstamo judėjimo žmonių taip pat. Tad e, iš tikrųjų vargu ar galima tuomet galbūt tikėtis, kad e, bus įmamasi rimtų žingsnių prieš nusikaltelius. Tad ką jūs galėtumėte padaryti, darydamas didesnį įtaką valstybės struktūroms, kad būtų užkirstas kelias smurtui. Toliau Vyriausybės planas yra parengtas ir ten kalbama apie galimą Bukugaran grupės narių amnestiją, siekiant kovoti su prievarta ir smurtu. Tad norėčiau, kad pakomentuotumėte ir taip. Ir aišku, linkiu Jums ko geriausios kloties dirbant Jūsų darbą. Ačiū, prezidentė. Ponas Kelam, labai ačiū pirmininkė, Jūsų ekscelencija. Mes e, labai džiaugiamės iš Jūsų gautą informaciją apie situaciją Nigerijoje. Man atrodo, kad turime suprasti štai, kad per e, pastaruosius 13 metų bent 14 tūkstančių žmonių buvo nužudyta dėl e, religinių priežasčių. Pažvelkime į pastarųjų metų statistiką. Pavyzdžiui, praėjusiais metais balandžio 9 dieną buvo nužudyti 38 žmonės, paskui e, buvo apie 50 žmonių nužudyta kitą dieną, šimtai sužeisti. Panašu, kad Nigerijoje tiesiog masiškai žudomi žmonės. Kiekvieną dieną vyksta tokios skerdinės, kaip kad Bostone praeitą savaitę, bet niekas nieko nedaro. Ir tai iš tikrųjų e, labai didžiulį susirūpinimą keliantis faktas. Dėl Boko Haram, kiek žinau, bent 12 metų jie veikia. Norėčiau pastirauti, kas remia šią grupę. Kaip ši grupė įgyjo tokią didžiulę įtaką. Uh, kaip um, ji gali turėti tiek tokio didžiulį poveikį šalyje. Kaip Jūs manote, kokiamis sąlygomis e, skirtingos religijos gali e, taikiai gyventi? Taip pat noriu pastirauti ir štai ko. Kaip mes galime užtikrinti, kad Nigerijoje bus vadovaujamasi teisės viršinybės principų ir ką jūs galite padaryti? Labai ačiū. Pane Gomes. Jūsų eminencija. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už tai, kad čia atvykote. Ačiū už tai, kad Jūs papasakojate, kokia sudėtinga yra situacija Nigerijoje, kokius sunkumus išgyvena jūsų piliečiai. Mano klausimas yra dėl Boko Haram. Aš norėčiau pritarti, ką tik nuskambėjusiam kolegos klausimui, kas remia šią grupę, ar iš šalies ši grupė gauna kokią nors paramą, ar ši grupė turi ryšių su Al-Qaeda. Kaip manote, ar yra kažkokia šalis kur nors, kuri teikia finansinę pagalbą šiai grupiai? Taip pat noriu pastirauti, ar kaip nors ši grupė yra susijusi su kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis, kaip kad narkotikais, ginklų kontrabanda ir kitais nusikaltimais, nes tai irgi yra tam tikras pajamų šaltinis. Mano klausimas būtų štai koks. Kaip mes galėtumėm padėti? Kaip Jūs manote, ar ES Nigerijoje turi pakankamai įtakos? Ar ES pakankamai reikalauja, kad institucijos auktųsi teisingai? Ehm, Nigerija yra ehm, mūsų partnerė pagal AKR AKR kontekste su šia šalimi yra pasirašytas ir kotonių susitarimas. Yra, reikia paminėti ECOVAS, Afrikos sąjungą, darbų šiame kontekste. Kaip Jūs manote? Ar kaip būtų galima spręsti tas korupcijos problemas? Galbūt ES kažkokiu būdu galėtų daryti politinę įtaką. Ir dėja turiu pasakyti, kad panaši situacija, ko gero, yra daugelį kitų šalių, ne vien tik tais Nigerijoje. Labai ačiū. Toliau Šimanski, atsar vardu. Ačiū Jūs, Nencija, už tai, kad pas mus atvykote. Gavome pastaraisiais metais daug informacijos apie Nigeriją, bet tikrai labai smagu, kad jūs asmeniškai atvykote ir asmeniškai papasakojate. Man atrodo, kad tai labai e, motivuoja ir ES institucijas aktyviau imtis veiksmų šiame regione, kuris tampa vis nesaugesnis. Ir tai tikrai labai e, liūdna, be abejo religinė laisvė turi tam tikrų individualių aspektų, tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Bet taip pat religija vaidina labai svarbu vaidmenį, užtikrinant taikų sambuvi įvairiose pasaulio dalyse, taip pat ir Nigerijoje. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti apie atsaką, reaguojant į šią situaciją. Turiu omeny ne vien tik tais krikščionių bendruomenės, kurios yra persekiamas Nigerijoje, bet turiu omeny ir e, musulmonų bendruomenės ir radikales mažumas. Būtent tos radikalios mažumas dabar daugiausia kelia problemą. Ar yra kokiu nors institucijų ar organų, kur būtų galima kelti e, tokią problemą kaip e, e, religija pagristas smurtas, religija motivuotas smurtas. Ir dar vienas klausimas, jis maždaug toks pat, kaip kad tiravusi ir kiti. Uh, kolegos, kaip jūs, kaip socialinės Nigerijos dimensijos atstovas, tikitės iš ES ir šiandien ir artimiausioje ateityje, kaip jūs manote, kas galėtų padėti užtikrinti taiką ir taikų sambuvi artimiausioje ateityje Nigerijoje? Bisart. Dėkuoju Jūsų eminencija už liūdėjimą ir padėties apibūdinimą Jūsų šalyje. Aš e, taip pat e, norėčiau, kad Jūs e, gal keltą žodžių pasakytumėte ir apie moterų padėtį šalies šiaurėje. Du klausimus turiu. Ar Jūs siejate teroristų, teroristinių grupuočių aktyvumą šiaurėje su skurdu, nes galbūt teroristų yra daugiau ten, kur yra daugiau skurdžiai gyvenančių žmonių ir, ir, ir ten, kur yra lengviau patraukti jaunimą teroristams į savo pusę ir priversti jaunuolius dalyvauti teroristinėse išpoliuose. Ar, ar taip yra Nigerijoje? Mes e, žinome, kad e, Nigerijoje yra daug naftos, yra daug e, išteklių ir e, tuo būdu galbūt tą naftos aspektą taip pat galima būtų sieti su šiomis problemomis, turint omenyje, kad e, naftos ištekliai nevienodai pasiskirstė valstybės teritorijoje, tad galbūt e, naftos dimensija taip pat yra susijusi su terorizmu. Ir e, baigdamas, norėčiau, kaip ir daugelis mano kolegų, paklausti jūsų, ką galima realiai nuveikti, kad uh, mes galėtume, galėtume jums tikrai padėti ir padėti iš esmės išspręsti tą padėtį, užbaigiant tą dramą, kuri pas jūs yra dabar. Mendez de Vigo. Well, I, I'm here. I will speak in Spanish. <laughs> eh, sabe usted muy... Dėkuoju, aš kalbėsiu ispaniškai. Jūs žinote, Jūsų eminencija, kad eh, islamas atsirado praėjus 600 metų po krikščionybės atsiradimo. Kaip jūs žinote, krikščionybė taip pat išgyveno baisių laikotarpių prieš daugelį amžių, aišku, senai, bet jų buvo. Ir turbūt į, į tuos praeities skaudžius įvykius turime žiūrėti panašiai, kaip dabar žiūrime į e, ekstremizmą, kurį matome dabar. Tad bet, kokie, ekst, bet koks ekstremizmas ar fanatizmas, ar jisai būtų krikščionių, ar, ar judėjų, ar musulmonų yra vienodai smerktinas. Laimiai ne visos islamo valstybės yra vienodoje padėtyje ir ne visose iškyla panašių problemų. Ne visos e, veikia vienodai. Pavyzdžiui, Indonezijoje, kur yra didžiausia musulmoniška pasaulio valstybė, laimiai padėtis yra praktiškai priešinga padėčiai Nigerijoje. Islamo konferencijoje dalyvaus e, tos valstybės, kurios e, glaudžiai susijusios su Nigerija. Jūs kaip e, Nigerijos krikščionių atstovas galbūt numatote dalyvauti, pavyzdžiui, ir tokiuose renginiuose kaip tarptautinė islamo konferenciją ir e, paaiškinti šitos aspektus ten. E, e, Jūsų eminencija, aš irgi norėčiau pateikti dar porą trumpų klausimėlių. Visų pirma, dėl to, kaip yra reaguojama iš e, nuosaikiaus islamizmo pusės. Iš tikrųjų reikėtų pasmerkti, ar, pasmerkti um, ekstremizmą. Bet kokios reakcijos yra iš nuosaikių islamistų? Na, o antras klausimas būtų štai koks. Tam, kad būtų galima kovoti su problemomis Nigerijoje, reikia uh, papildomų lėšų tam, kad būtų galima finansuoti e, armiją, e, užsienio pagalba, yra užsienio valstybės, kurios teikia tokią pagalbą. Ir aš norėčiau pastirauti, ar vis dėlto Pačioje Nigerijoje nėra e, paramos tokiam, ekst, tokiems ekstremistams, kurie, tarkim, netgi degina bažnyčias ir užkerta kelią piliečiams naudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Ar pagal šariato teisę yra nesukuriamas dvi skirtingų piliečių kategorijos Nigerijoje? E, tie aktai, kurie atitinka šariato teisę, nebūtinai e, yra tokie patys, kurie atitinka Nigerijos oficialius teisės aktus. Ir panašu, kad iš tikrųjų susikūrė dvi e, skirtingos piliečių kategorijos Nigerijoje ir e, sandūra tarp šių dviejų piliečių kategorijų gali galbūt iš viso sunaikinti Nigeriją ateityje. Gal galite pakomentuoti? You, you made miracles. Usually you make miracles. <laughs> Thank you very much. Dėkui. Aš e, klausiau pirmininko, kiek man skirta laiko atsakyti į tuos puikius ir labai rimtus klausimus. Tiesą sakant, lengviau man bus dėl to, kad kai kurie iš tų klausimų persikloja, dubliuojasi. Uh, Aš galbūt pabandysiu 10 minučių panaudoti, atsakydamas, jeigu dar pritruks laiko, tada žiūrėsime. Dėl solidarumo su aukomis mes visi esame aukos kaip krikščionys, mes esame pirmose linijose e, krikščionys labai aiškiai e, matomi dideliuose miestuose ir tampa tų išpolių aukomis. Aš nežinau, kuri grupė vakar įvykdė tą išpolį, tačiau tiesa tai, kad apskritai mūsų šalyje daug neubaudžiamumo. Ir tas nebaudžiamumas, žinoma, pasireiškia tuo, kad e, masinių žudynių e, vykdytojai tinkamai nėra baudžiami. Ir visa tai vėl susiveda į gerą valdysenę, tikrą demokratiją, kai žmogaus teisės nėra vien tik tai deklaruojamas ar įrašomas į konstituciją, bet įgyvendinamas kasdienėme gyvenime. E, kai kurie klausėjai klausė manęs, ar aš kaip kardinolas, religinis lyderis neturiu kažkokio poveikio vyriausybei, kad e, ji geriau veiktų. Aš neturiu jokios politinės įtakos, e, nevadovauju jokiai politiniai partijai. Vienintelė mano įtaka gali pasireikšti mano pasisakymais, mano pamokslais, kalbomis, kurias aš sakau per savo keliones. Tad e, išeitis čia yra gera valdysena, tinkami politiniai lyderiai, e, rūpinimasis e, bendru gėriu, rūp, rūpinimasis tais, kuriems to rūpešio labiausiai reikia. E, vyriausybėje yra mano religijos atstovų e, ir aš neturiu jokių būdų padaryti taip, kad jie elgtųsi tinkamai ir galbūt stengtis sukurti geresnį forumą bendresniai diskusijai. Taip, yra šalių, kur religiniai lyderiai yra galinga politinė jėga, bet Nigerijoje taip nėra. Kaip ten bebūtų, jeigu katalikai manęs ir klausytų, vis tiek dar liktų 80 procentų kitų Nigerijos piliečių. Iš tikrųjų, paminėti skaičiai apie 30 e, tūkstančių nužudytų žmonių e, kelia daug susirūpinimo, kai kurie e, iš tų nusikaltelių teigia esą religingi, bet ar taip iš tikrųjų yra, niekas nežino. Dėl Boko Haram, kas juos remia? Aš nežinau. Uh, jiems nėra būtinos didžiulės pinigų sumos, uh, jie neimportuoja ehm, didelių ginklų partijų, ko gero uh, jie turi pakankamai ginklų, tame tarpe iš buvusio Libijos režimo po jo griūties. Ir mes e, e, taip pat neužmirškime, kad e, jie labai dažnai užpuldinėja policijos postus ir armijos postus, kitaip sakant, tas vietas, kur yra ginklų. Taigi jiems nebūtina parama iš e, išorės valstybių. E, pakankamai daug e, išteklių yra pačioje šalyje. Dabar, ar e, jie susilaukė pačių Nigerijos žmonių paramos? Visų pirma, pagalvokime apie musulmonų bendruomenę. bendruomenę. E, musulmonų bendryje linksta į tai, kad e, izoliuotųsi nuo Boko Haram. Jie sako, ne, jie negali būti musulmonai, nes pagal islamą savižudybė yra neleidžiama. Mes e, tada jiems sakome, tvarkoj, e, Bet tuomet jūs turite taip pat prisimti atsakomybę už tai, kad atgrasytumėte, atkalbėtumėte juos nuo jų veikimo. Ir čia iškyla e, visa diskusija dėl amnestijos. E, mes išgirdome apie pasiūlymą dėl amnestijos kaip e, būdo paskatinti juos atsiverti ir pradėti ieškoti kelio link susitaikymo. E, vyriausybė teoriškai priėmė pasiūlymą pabandyti tokį kelią, bet kur jis nuves, sunku pasakyti. E, mūsų pozicija labai aiški. Jeigu tai padės sustabdyti tolesnius žudimus, mes galime jiems atleisti už tai, ką jie yra padarę. E, E, mes e, žinome taip pat, kad daugelis iš tų grupių e, atstovų, pareikšdami, kad jie nėra jokių nusikaltimų padarę, teigia, kad jiems nereikia jokios amnestijos. Džiaugiuosi išgirdęs, kad religijos laisvė yra svarbus e, žmogaus teisų matmuo. Ir ten, kur nėra religijos laisvės, e, kertama per žmogaus teisų šaknis. Ir buvo klausima, ko aš tikiuosi iš ES. Būtent to ir tikiuosi. E, religijos laisvės nebuvimas Jeigu tai yra pripažįstama, tai e, tą reikėtų priminti tiems, kurie kalba apie žmogaus teisės, nes religijos laisvės nebuvimas ir yra žmogaus teisų pažeidimas. E, galvojame, kad e, e religijos laisvė ir religinė priespauda yra kažkur atskirai, e, kažkas atskiro bet kiekviena valstybė turi būti atsakinga už savo piliečių religinę laisvę. Antrajame Afrikos sinode savo dokumentuose mes labai aiškiai išdėstėme šias mintis ir įrašėme, kad e, vyriausybės kurios nesuteikia religijos laisvės savo piliečiams, iš esmės riboja jų pagrindinės teisės. Taigi tie, e, kurie e, deklaruoja esą musulmonai ar arabai, bet tuo pačiu metu neleidžia pasireikšti religijų laisviai, e, turėtų būti atitinkamai ir suprantami. E, dėl tų žmonių, kurie įtraukiame į tokią veiklą, e, susidurėme su dideliu skurdu. E, E, tada atsiranda daug nepatenkintų žmonių, žmonių praradusių viltį, neturinčių ateities ir todėl jie yra lengvai panaudojami bet kokiam tikslui. E, nusikaltelių grupės, e, prekiautojai narkotikais, kitokie tarptautinių nusikaltelių e, grupių atstovai. Dabar labai pasakyti, sunku pasakyti, e, kurios grupės užsima kuriais nusikaltimais. E, visiškai aišku, pavyzdžiui, kad Malyje kai kurios grupės buvo susijusios su narkotikų prekyba. Aš taip pat turiu tam tikrų įtarimų, kad sprendžiant iš e, e, veiksmų brutalumo kai kurios iš tų grupių yra susijusios su narkotikais. Buvo paminėta Indonezija. E, mes didžiuo, didžiavomės Nigeriją savo šalimi dėl to, kad musulmonai, krikščionys ne tik e, gyvena taikoje, bet ir gerbdami vieni kitus. E, aš nemaldauju, kad e, mums būtų suteikta religijos laisvė. Mes reikalaujame to. 80 milijonų krikščionių, 80 milijonų musulmonų kol kas sugebėjo sugyventi ir kodėl viena grupė šalia šalyje Boko Haram gali vienu mostu nubraukti visą tai. Nuosaikusis islamas, jau apie tai kalbėjau, aš nenorėčiau, kad mus vadintų nuosaikiaisiais krikščionimis. E, Kalbame apie musulmonus, kurių nusiteikimas taikus, vyrai ir moteris, kurie myli Nigeriją. Tuo tarpu Boko Haram ir daug iš jų. E, tuo tarpu Boko Haram labai dažnai yra užpulinėjusi ir musulmonų lyderius, kurie pasisako būtent už religijos laisvę. E, Persekėmi ne vien krikščionis, akivaizdu, kad krikščionis yra persekiojami. Bet e, į šitą problemą aš norėčiau žiūrėti už Boko Haram diskurso ribų dėl šariato. E, iš tikrųjų, e, šariatas e, įvestas keliose šiaurės valstijose politikų rankomis. Tai yra jų politinės darbo atvarkės dalis, jie veikia pagal prieštaraudami Nigerijos konstitucijai ir turėjo būti sustabdyti Ar baigėsi mano 10 minučių, aš dabar tada greitai peržvelgsiu visus klausimus. Klausimas, ar, ar ES gali daugiau nuveikti? E, man atrodo, gerai būtų, kad jūs netilėtumėte. E, prašau jūsų kalbėkite. Jūs galėtume, galėtumėt mum padėti mm, geros valdysenos prasme, galite daryti daugiau įtakos mūsų politikams. Pateiksiu pavyzdį, kai artėja rinkimai ir kada išaiškėja, kad per rinkimus įvyksta daug blogų dalykų, e, E, mes stebėdami rinkimus matome, kad jie nebuvo tinkamai surenkti tuo tarpu, kai kurie lyderiai apsidžiaugia rezultatais ir sulaukia sveikinimo laiškų iš Briuselio, iš New Yorko, iš kitur. Tuo tarpu mes žinome, kad ne viskas buvo taip gerai. Uh mes e, neužmiršome taip pat, kad visai neseniai dar ir po karinių perversmų valdžią paėmę lyderiai susilaukdavo tokių pasveikinimų. To neturėtų būti e, ir kai to nebus, tai bus ženklas, kad ateitis bus geresnė. E, mes nenorėtume, kad tie vagys, kurie plėšia mūsų gamtos išteklius, nesusilauktų pagarbos už šalies ribų. Deja, mūsų šalyje tokių praaiškų dar yra. Toliau, e, e, ar galima būtų daryti kokią kokią nors politinę įtaką ar spaudimą. Kiek gali kita šalis daryti įtakos dar vienai šaliai? Tai labai greitai gali būti apkaltinta kaip kišimusi. Aš su jumis labai atvirai pakalbėjau apie mūsų žmonės, iškėliau tas problemas, kurios mano manimu yra svarbiausias mano šaliai. Mums labai svarbu, kad būtų palaikomi kontaktai su tai žmonėmis, kurie dabar yra valdžioje arba siekia valdžios, e, kad šalis būtų geriau valdoma. Jeigu ji bus gerai valdoma, tada krikščionims nereikės baimintis dėl persekiojimo. Dėkoju, jūs per trumpą laiką atsakėte į labai daug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 as, as a souvenir. Uh, next issue, rec recommendation to the Council, the Commission and the EEA. Eikime prie kito darbo tvarkės klausimą, tai yra rekomendacija tarybai, komisijai ir EIVT dėl darybų dėl ES ir Malazijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Pranešėjas yra Emilio Menendės Delvalė. Norėčiau Jums priminti, kad užsienio reikalų komitetas yra atsakingas komitetas už šios nuomonės, už šio dokumento rengimą, devė e, pateikė savo rekomendacijas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad gegužės penktą dieną Malazijoje vyks rinkimai. Na, o dabar e, komitete pirmą kartą pasikeisime nuomonėmis apie rekomendaciją, o pakeitimus galite teikti iki gegužės 7 dienos vidurdienio. Taigi tiek iš karto ir suteiksiu žodį. Pranešėjai Emilija Menendės dalyvalė, prašom. E, mire, el presente proyecto... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis eh, rekomendacijos projektas apima bendradarbiavimo partnerystės e, susitarimo rengimą, kurį jūs paminėjote. Ir ypač svarbios keturios rytis abiejoms pusėms yra. Tai yra, aišku, dėrybos dėl sutarties, politinis dialogas, žmogaus teisės bei pagrindinės teisės, bei mokslinis, kultūrinis bendradarbiavimas. Aš manau, kad būtų labai pozityvu stiprinti ES e, santykius su Pietričio Azijos valstybėmis per Malaziją. Todėl šios e, dėrybos turėtų vykti taip pat e, su kitomis penkiomis NASA valstybėmis. Labai svarbu čia taip pat būtų atsižvelgti į e, saugumo sutartis, sutartis dėl saugumo, kurios e, yra sudarytos e, su kitomis tame regione esančiomis valstybėmis. Taip pat reikėtų atsižvelgti į piratavimo problemą prie Somalio krantų. Dokumente kalbama apie pastangas ir valią siekiant atremti saugumo tarptautiniu mastu išteklius tame regione. Čia kalba sukasi apie narkot, prekybą narkotikais, pinigų plovimą bei e, kitas problemas. Toliau e, laikotarpis iki 2008 metų e, rinkimų. Malazijos institucijoms buvo nusiustas signalas, kad jos mažintų politinę įtampą. Taip pat e, dokumente kalbama apie aktyvų dialogą su opozicija bei etninėmis įvairiomis grupėmis, bei apie būtinybę kovoti su korupcija, bei e, apie kai kurias sėkmingas iniciatyvas, kurios buvo iškeltos prieš e, keletą metų. E, Toliau žmogaus teisės. Aš sveikinu kompromisą, kuris buvo pasiektas šituo klausimu. Taip pat pasistumėta į priekį dėl e, e kalėjimo iki gyvos galvos aspekto. metų įstatymas numato, kiek maksimaliai gali būti įkalinti piliečiai be nepateikus jiems e, kaltinimo. Tame įstatymė yra numatyti, numatytos galimybės apskūsti e, nuosprendį. Manau, kad e, gerai būtų nusiųsti signalą Malazijos e, vyriausybei, kad būtų užtikrinamos žmogaus e, teisės. Mes ką tik tai kalbėjome apie Nigeriją. Manau, kad turėtume dokumente taip pat kalbėti apie religijos laisvę, toleranciją bei tarp profesinį dialogą. Nes tokių problemų, kurių iškyla Nigerijoje, iškyla ir kitur. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog esu sunerimęs dėl krikščionių padėties ir Mal Malazijoje. manau, kad šios problemos gali destabilizuoti padėtį, toliau kultūros ir mokslinis bendradarbiavimas jau padaryta nemažai teigiamų darbų siekiant užtikrinti energijos e, efektyvumą bendradarbiaujant su Malazija šioje srityje. Manau, kad tai yra esminis aspektas. E, daugiau turbūt nekomentuosiu turinio aspektų, pakomentuosiu plačiau, kuomet kalbėsim apie pakeitimus. Manau, kad Malazija yra padarius didelės pažangos, užtikrinant e, skaidrumą, tačiau dar lieka daug pažangos, lieka daug darbo siekiant tolesnės pažangos, pavyzdžiui, dėl susirink, susirinkimo teisės Taip pat yra problemų dėl kūno bausmių, kadangi tokios bausmės dar egzistuoja. Mes e, turime skatinti Malaziją laikytis socialinių standartų bei kitų standartų, kurie įtvirtinti tarptautinės darbo organizacijos dokumentuose. Ir tuo būdu norėčiau taip pat kreiptis į Europos įmonės, kurios dirba Malazijoje, kad jos padėtų įtvirtinti tarptautinės darbo organizacijos standartus. Mes taip pat turime šiame kontekste kalbėti ir apie ekologinį turizmą, todėl kad Malazija puikiai gali plėtoti šią patrauklę turizmo sritį. Tai kol kas būtų tiek. Dėkuoju, mielas kolega. Kitas kalbėtojas panas Lyzek. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Chciałem powiedzieć, że e, nasz sprawozdawca... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų pranešėjas jau pasakė viską, ką ir aš norėjau pasakyti. Taigi, man atrodo, kad tikrai galime tikėtis labai sėkmingo pranešimo. Uh, Pranešimas yra labai išsamus, ten yra paminėti visi e, svarbiausi Malazijos situacijos aspektai, koks vaidmo tenka Malazijai visame regione, kaip mes su šia šalimi bendradarbiaujame. Mes kuo puikiausiai suvokiame, kad e, mes ateityje glaudžiau bendradarbiausime ir su Azija, ir su Ramėjo vandenino e, šalimis. Aš pritariu pranešėjai, iš tiesų Malazija yra viena iš tų šalių, kuri užima vis svarbesnį vaidmenį regione. Malazija sparčiai vystosi. Aš esu dėkingas pranešėjai už tai, kad jis paminėjo įvairius klausimus, kurie susiję su stabilumu šiame regione. Kaip sėdė komiteto pirmininko pavaduotojas, aš norėčiau pasakyti, kad Malazija e, yra tikrai labai svarbi šalis e, regiono stabilumui. Taip pat ši šalis aktyviai dalyvauja įvairiose regioninėse organizacijose, kurios siekia taikos. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas uh, paminėjo, kad Malazija ir mus remia e, vykdant įvairias misijas, pažiūrėjau, NATO misijas, kovojant su piratavimu e, prie e, Somalio krantų. Be abejo, Malazija atliks labai svarbu vaidmenį ir pietų Kinijos jūroje. Aš labai džiaugiuosi, kad uh, ir jūs šioms aplinkybėms skiriate daug dėmesio. Na be abejo, Ma Malazija tikrai nėra nepriekaištinga šalis, bet mes e, džiaugiamės tuo, kad įvykdo socialinės, ekonominės reformas. Vis dėlto mes turėtumėm paprašyti Malazijos paspartinti tas reformas ir jas vykdyti nusekliau. Uh, Taip pat reikėtų geriau ginti pagrindinę žmogaus teisės ir laisvės, religijų laisvę, žodžio laisvę, susibūrimų laisvę. Baigdamas noriu pasakyti, kad galite tikėtis paramos šiam pranešimui iš mūsų politinės frakcijos. Na ir galiausiai dar norėčiau kai ką pridurti. Reikėtų toliau plėtoti ir bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir Malazijos parlamento. Ačiū. Senjora Gomes. Um, Pane Gomes. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Menendės Delvelė, parengus tokį konstruktyvų pranešimą su daug gerų rekomendacijų tarybai ir Europos komisijai derintis dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Malazija. Aš pritariu, kad Malazija yra iš tikrųjų svarbi partnerė Azijoje. Ir mes turėtumėm visapusiškai plėtoti santykius su Malazija, įskaitant ir tarp parlamentarinę dimenciją. Aš pritariu susirūpinimui dėl žmogaus pagrindinių teisių ir laisvių, pritariu tam, ką pasakė pranešėjas. Nepaisant to, kad Malazijoje vyksta diskusijos šiais klausimais, tačiau e, šalyje vis tiek dar taikoma mirties bausmė. Mano pasiūlymas būtų štai koks – dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, pinigų plovimu, kelionės dokumentų klastojimo. Aš manau, kad čia reikėtų dar paminėti ir mokestinių oazių konfidencialumo paslapti. Malazija vis labiau vystosi, vis susilaukia didesnės ekonominės sėkmės, bet yra problema dėl uh, mokestinių oazių. Aš manau, kad vis dėlto reikėtų kovoti su neigiamais kapitalo srautų poveikiais, bet tai taip pat galėtų būti dar viena iš bendradarbiavimo sričių. Dėkoju. Parola reprezentantė dėl. Dėkoju. Dabar suteiksiu uh, žodį Europos komisijos atstovui. Grazie, prezidente. Um, thank you very much for inviting me at this session. It's a... Dėkoju, pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane į šią sesiją. Uh, man labai ah, uh, malonu šiandien čia dalyvauti, tai sutampa su mano paskirimu į EIVT uh, metinėmis. Uh, Kaip ir e, pranešėjas ir kiti kalbėję pabrėžė, Malazija iš tikrųjų yra labai svarbi ES partnerė. E, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas yra labai svarbi priemonė e, palaikant šį dialogą, mūsų laukia dar vienas dėrybų raundas ir e, žinoma, mes e, informuosime parlamentą, kaip klostosi įvykiai. Ačiū. Thank you. E... Dėkui. Menendis Darvalė. Pabaigai. E, muy, muy brevemente, porque... Dėkui, labai trumpai. Norėčiau padėkoti kalbėjusiems kolegoms. Taip pat dėkoju už e, pateiktus komentarus. Aš manau, kad e, pranešiu, čia labai svarbu susitarsti dėl to, kad dokumentas būtų aiškus, tikslus ir kad e, susitartume dėl sprendimų. Manau, kad jūs taip pat pritarėte tam, kad mes einame teisingą likmę, pane pirmininkė. Mes taip pat norėtume pasveikinti EIVT yra IVT atstovą, kuris nesenai pradėjo dirbti šioje srityje. Kaip jūs žinote, pakeitimų pateikimo terminas yra 13 metų gegužės 7 diena, 12 valanda. Agenda. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su Ann Jensen. Ji yra biudžeto komiteto pranešėja dėl 2014 metų biudžeto. Pradėsime keitimas į nuomonėmis. Jo tikslas yra surenkti pirmą diskusiją dėl mūsų komiteto prioritetų, dar iki komisijai pateikiant pirmąjį biudžeto projektą, atsižvelgiant į tai, kaip vyksta dėrybos dėl kitos finansų programos e, šių metų biudžetinė procedūra yra šiek tiek skirtinga negu kad kitais atvejais ir todėl labai vertinga išklausyti ponios Jensen nuomonę. Pone Jensen, dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū, kad leidote man pateikti e, šiek tiek informacijos apie padėtį ir e, sudarėte galimybę man pasiklausyti kokie dalykai kelia nerima jūsų komitetui. E, iš tikrųjų, specializuotų komitetų indėlis į biudžeto procedūrą yra labai svarbus. Mes e, kovo mėnesį balsavome Strasbūrė dėl gairių apibrėžiančių 2014 m. biudžetą. Kaip pamenate, rezoliucijoje pirmoje dalyje mes pabrėžiame, kad kol kas neturime daugiametės finansinės programos ir neturime teisinio pagrindo, tad e, esame tikrai labai keistoje padėtyje, kad e, pagrindiniai metinio biudžeto ramščiai dar neegzistuoja. Kitoje dalyje kalbame apie tai, kad e, taryba E, nenori e, įrašyti į biudžetą pakankamai mokėjimo asignavimų. Paprastai mes sakome, kad tai yra techninė problema. Kartą jau prisėmus įsipareigojimus, paprastai toliau seka asignavimai mokėjimams. Reikia pinigus sumokėti, reikia apmokėti sąskaitas, bet atrodo, kad taryba skirtingai tai interpretuoja ir mes vis labiau matome, kad ta mokėjimų problema tampa labiau ir labiau politinė. Iš esmės e, problema e, labiausiai matoma regioninių reikalų politikos e, srityje, bet taip pat ir užsienio reikalų srityje tai gali tapti problema. Na ir pagaliau mes rezoliucijoje išvardinome politinius prioritetus, tokius kaip jaunimo nedarbas ir taip pat strategija 2020. E, aišku, tai galbūt ne visai tiksliai atspindi užsienio reikalų komiteto poreikius, bet e, aišku ir jūsų požiūris yra pakankamai e, konkretus ir turime jį atsižvelgti biudžeto procedūroje. Žinoma, visa tai įsilieja į dėrybas dėl daugiametės finansinės e, programos ir jūs taip pat mastote apie teisinį pagrindą biudžetui po 2014 metų. Visi komitetai dabar derisi dėl to ir kuria tam biudžetui platformą. Iš komisijos e, mes esame gavę ir tikiuosi, kad ir jūsų komitetui e, tai bus prieinama. Esame gavę mm, komisijos e, padarytą vertimą to susitarimo, kurį pasiekė valstybių, valstybių vadovai vasario mėnesį biudžetas ten numatytas žemesnis negu kad siūlė komisija ir negu kad e, turėtų būti parlamento nuomonė. E, komisija turėtų dabar išdėstyti, ką toks vadovų sustarimas reikštų ir kaip e, jūs turbūt matėte, tie skaičiai toli gražu nėra džiuginantys, kadangi galtiniai skaičiai gali būti ženkliai mažesni negu kad uh, šio komiteto norai. E, galbūt galima klausti, ko galima tikėtis darybose dėl daugiametės perspektyvos. E, pasakysiu, kad per pereitas darybas parlamentui pavykus septyniems metams iškovoti 5 milijardus papildomų lėšų, tad tai nėra labai didžiulė suma. Šį kartą daugiau pinigų gauti bus e, sunku ir daug daugiau pastangų dėrybose bus skirta lankstumui ir tam, kaip geriau tuos asignavimus išleisti. Ir savame suprantama, labai svarbu jums vertinant savo prioritetus atsižvelgti į tai, koks e, tų lėšų įgyvendinimas yra buvęs, kaip gerai tie pinigai yra buvę išleisti. E, buvo paminėta, kad kartais smulki, nedidelė programa, kuri e, gerai yra įgyvendinama, pakankamai e, negailestingai yra apkarpoma. Mes tikimės, kad komisija savo pasiūlymą pateiks gegužės pabaigoje, tad uh, E, mes e, remsimės jų pasiūlymų tiek dėl finansų programos, tiek dėl teisės pagrindo ir tada turėtų prasidėti biudžeto formavimo procedūra ir, tokiu, ir tuo pat metu turėtume išspręsti daugiametės finansų programos problemą. E, E, turėčiau pasakyti keletą žodžių apie bandomuosius projektus ir veiksmus, e, kadangi jūsų komitetas šią priemonę yra naudojasis. E, čia mums reikia surinkti informaciją iš komitetų iki gegužės pabaigos ir tai padės mums apsispręsti dėl naujų idėjų, E, parengiamiesiems veiksmams ir e, bandomiesiems projektams. Mes turime parengti tuos pasiūlymus, pateikti komisijai, kad jį įvertintų, ar iš tikrųjų jos yra tinkamos ir ar jos apima taip pat ir tas programas, kurios jau egzistuoja. Tad e, tai vienas iš praktinių dalykų, kurį jums teks taip pat nuveikti. O dabar nekantrai lauksiu jūsų minčių dėl 2014 metų biudžeto. Mums e, toks kontekstas yra labai svarbus tolesnėse dėrybose. Dėkui. Thank you very much. Um, we are waiting for the rapporteur. Labai ačiū, laukiame pranešėjo, bet tiesą sakant, jo nėra. Kitų klausimų neturime. Kągi, puiku, dabar skelbiu pertraukėlę iki 16.45, tuomet atvyks komisijos narė Georgieva. Taigi, be 15.05 pradėsime, tęsime darbą. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ponios ir ponai. Kristina, prašau pernelik neįtakoti EPP frakcijos koordinatoriaus. E, pas mus atvyko komisijos narė Georgieva ir su ją padiskutuosime apie padėtį Sirijoje O taip pat e, kalbėsime apie pabėgėlių poveikį Jordanijai ir Libanui. Sirijoje yra daug pabėgėlių. Panašu, kad visiškai neseniai šį rytą opozicija pagrobė vyskupą. Mes šią savaitę. Mes neseniai aptarėme ir situaciją Malyje. Anot jungtinių tautų e, Sirijoje buvo nužudyti tūkstančiai žmonių, kai kuriais duomenimis 90 e, tūkstančių žmonių pabėgėliai iš Sirijos, taip pat ir pabėgiai, pabėgėliai iš Palestinos plūsta Jordaniją ir Libaną, kur susidarė sudėtinga humanitarnė situacija, gali kilti pavojų šalių e, stabilumui. Taigi tai yra ne tik didelė ekonominė našta, bet ir tokia socialinė našta. Jordanija ir Libanas tikrai e, patiria didžiulį poveikį. Manoma, kad dėl to šalių BVP sumažėjo 3 procentais, tai yra a, e, didžiuliai skaičiai. Pavyzdžiui, Jordanija patyrė tokį nuostolį. Taigi, mėla komisarė, a, Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvykote ir kad mums suteiksite informacijos dėl politinių ir humanitarinių priežasčių. Mes, komisarė, esame pasirengę remti jūsų pastangas, kaip jau sakiau anksčiau, žodis jums. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ši diskusija sutelkiant dėmesį į įvykius Sirijoje ir kaiminystėje ir labai savalaikė, aptariant, ką gali nuveikti tarptautinė bendruomenė, atsižvelgiant į dabartinį politinį aklygatvį. Humanitarinė bendruomenė e, neseniai pareiškė gana penkių humanitarinių organizacijų vardu dabar Sirijoje ir kaiminystėje rizika pasiekė tokį lygį, kad tai jau kelia riziką ir Europai, ir visam pasauliui. Jūs paminėjote jau keletą faktų, jie yra iš tikrųjų baisūs, bet dar baisiau darosi žiūrint į galimas tendencijas Sirijoje ir gretimose valstybėse. Noriu tris atskaitos taškus paminėti. Visų pirma, žmonių išvarimas iš gyvenamosios vietos Sirijoje padidėjo nuo 2 milijono iki 4 milijonų 300 tūkstančių žmonių. E, kaip atskaitos taišką paminėsiu, kad buvusios Jugoslavijos krizės metu e, iš savo gyvenamosios vietos buvo perkelti 2 milijonai žmonių. Vakar aš kalbėjau užsienio reikalų ministrų taryboje mes e, nagrinėjome jungtinių tautų pabėgėlių tinklapį. Vakar pabėgėlių skaičius buvo 1 370 tūkstančių. Šiandien aš pasižiūrėjau ir jau skaičius yra 1 381 481. Per vieną dieną skaičius išaugo 11 tūkstančių. Jeigu ta tendencija tęsis, tai iki metų pabaigos turėsime 3,5 milijono pabėgėlių. Daugiausia Libijoje, Turkijoje ir Jordanijoje, visi kiti e, Egipte ir Irake. Eks Jugoslavijoje kalbėjome apie 700 e, milijonų pabėgėlių, Irake buvo 2 milijonai, o Libane ir Jordanijoje toks pabėgėlių skaičiaus didėjimas reiškia, kad jų gyventojų skaičius išauks e, nuo 20 iki 30 procentų. Turėtume paklausti savęs, kuri uh, iš mūsų valstybių sugebėtų priimti 20 procentų daugiau žmonių, kai tas skaičius išauga per mažiau kaip metus. Tai reiškia, kad e, grėsmės gali pasklisti, tokia rizika yra labai rimta. Jau dabar Libane ir Jordanijoje vietose matome, kad tos bendruomenės, kurias iš pradžių labai palankiai buvo nusiteikusios į pabėgėlius iš Sirijos, dabar keičia savo požiūrį ir e, tarp bendruomeninė e, nesantaika gali išsklisti ir į platesnį regioną. Aš paminėsiu e, dvi veiklos sritis. Junktinės tautos, nevyriausybinės organizacijos, humanitarnės organizacijos dirba vis aktyviau, didėja ir jų ištekliai. Bet e, dėl e, padidėjusio smurto, kuo daugiau darome, dėja tuo didesnė spraga atsiveria. Aš sveikinu humanitarinės organizacijas, jų darbuotojus, daugiau kaip 30 iš jų prarado savo gyvybę, daug buvo sužeista ar buvo pagrobti, bet e, jų galimybės riboja tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai ir e, erdvė mums savo darbui atlikti mažėja. E, kita mano mintis yra susijusi su pačių siriečių atsparumo problema. E, anksčiau mes matėme, kad sirų parama sirams e, pasitarnavo kaip tam tikras buferis. Dabar ši atsparumo galimybė yra smarkiai sumažėjusi. Pavyzdžiui, Alepo mieste, kur gyvena 2,5 milijono gyventojų, turėjo tūkstančius gydytojų, dabar mieste liko 36 daktarai. Ir e, situacija panaši visoje Sirijoje. Todėl e, labai svarbus moralinis klausimas yra mobilizuoti paramą Sirijos žmonėms Sirijoje ir gretimuose valstybėse. Bet tai taip pat atitinka jų interesus, nes konflikto pasklidimo galimybė yra labai reali. Ir tai leidžia man pereiti prie trečios minties. Mes turime generuoti naują veiksmą, programą, uh, remiančią Siriją ir kaiminės valstybės. Ir čia labai svarbu, kad ES vaidintų lyderio vaidmenį. Noriu pateikti Jums tris konkrečius pasiūlymus dėl veiksmų, kurių galėtume imtis šioje dramatinėje krizėje. Krizėje, kuri neleidžia man užmigti, ponas Brokai. Atsižvelgiant į kančių apimtis e, pačioje Sirijoje reikia sukurti galimybę humanitarniai parmai pasiekti tuos, kurių, kuriems jos labiausiai reikia. Mes Sirijoje stebime, kaip dramatiškai nesilaikoma karo teisės. Per e, Raudonojo kryžiaus 150 metų gyvavimo laikotarpį Dabar matome, kad e, bombarduojamos ligoninės, e, apšaudomi greitosios pagalbos, automobiliai, e, žmonės yra sustabdomi gatvėse, juos šaudoma ir visa tai vyksta reguliariai, pažeidžiant kariavimo taisyklės, karo teisę. Matome tam tikrą pasiskirstimą, sakoma, mes paremsime tuos, bet e, pasisakysime prieš kitus. Taigi, e, balandžio 18 mes parengėme labai stiprų pareiškimą e, spaudai. Pirmą tokį, kuriam saugumo taryba pritarė vienbalsiai ir jame labai aiškiai pasakėme, tai turi būti sustabdyta. E, Europa labai aiškiu balsu pasisako už saugumo tarybos rezoliucijas dėl humanitarnės erdvės Sirijoje, kad mes galėtume apginti veiksmus e, siekiant padėti Sirijos žmonėms ir apginti tuos, kurie nori padėti. Pasakysiu labai aiškiai, jeigu e, kovos Sirijoje ir užsibaigtų rytoj, užtruks dar labai ilgai laiko užgydyti humanitarinės žaizdas. Taip pat nekartą iš humanitarinių organizacijų girdime labai aiškę žinę. Kai tik tai atsiranda spaudimas arba Asadoj, arba opozicijai, įleisti daugiau humanitarnės paramos. Jie reaguoja teigiamai. Klausimas, kaip išlaikyti tą didelį spaudimą siekiant šio tikslo. Antroji mintis yra susijusi su ištekliais, kad galima būtų padėti žmonėms Sirijoje. Turiu pasakyti, kad Europa yra paskyrusi 600 milijonų eurų Komisija skyrė 200 milijonų, mes juos pateikėme. E, kitos valstybės dar ne iki galo skyrė lėšų iš tų 600 milijonų. E, Kuveitą reikėtų pagirti. E, jis buvo pažadėjęs 300 milijonų dolerių ir juos skyrė. Tačiau apskritai žiūrint e, iš bendros pažadėtos sumos kol kas skirta yra tik tai pusė. Tai yra svarbu, užtikrinant, kad humanitarnės organizacijos galės, galėtų padaryti tai, ką jos įsipareigoja padaryti. Ir e, greta to mums reikia padaryti dar daugiau. Reikia padaryti, pasinaudojant tradiciniais šaltiniais, bet taip pat ieškant kūrybiškų uh, būdų, mobilizuojant papildomus išteklius. Mes e, galime šiek tiek pakoreguoti sankcijas prieš Siriją, bet su sąlyga, kad tai bus panaudota padedant Sirijos žmonėms. Ir trečia mano mintis šiuo svarbiu laikotarpiu yra susijusi su kaiminystė, su kaiminėmis valstybėmis. E, tai, kad e, Sirijoje stebėme politinį paralyžgių, nereiškia, kad negalime mobilizuoti kaiminių valstybių, siekiant užkirsti kelią konfliktui pasklisti plačiau. E, išorės veiksmų tarnyba, o taip pat ir mano e, tarnyba e, stengiasi atrasti ir mobilizuoti visus galimus išteklius, mobilizuojant e, veiklą kaiminėse valstybėse. Turime daryti viską, kas įmanoma kad ar dvišalių donorų, ar tarptautinių organizacijų lėšos leistų pabėgėliams teikti humanitarnę pagalbą. Antra, kad galima būtų padėti bendruomenėms tose šalyse, kurios priima pabėgėlius, ar tai būtų atliekų tvarkymas, sanitarijos dalykai, vandens tiekimas, ar policijos pajėgos užkertančios e, kelią smurtui ir žinoma makroekonominis stabilizavimas. 3 procentų BVP netekimas be jokios abejonės yra didelė kaina. E, veikdami kolektyviai drauge mes galime nuveikti daugiau tam regionui. Tai išskirtinė krizė ir ji reikalauja uh, išskirtinių priemonių, norint ją suvaldyti. Uh, Labai ačiū. Kadangi tai yra bendras, uh, bendras posėdis su Deve komitetu, tai iš karto steiksiu žodį Madame Žiuly. Ačiū poniai Georgievai, kad pas mus atvyko, kad pasidalino savo patirtimi su Sirija. Tikrai siaubinga patirtis, Alep istorija tikrai siaubinga. Gydytojai buvo tiesiog nužudyti. Alepo miesto gydytojai buvo tiesiog išžudyti. Tikrai labai siaubinga situacija. Taip pat baiminamasi, kad Asad naudoja cheminį ginklą prieš gyventojus. Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija teigiama, kad situacija yra tiesiog dramatiška. Dėl perkeltųjų asmenų turime imtis veiksmų. Žinome, kad e, pabėgėlius rautai e, nes, nenutruks dėl Asad režimo pabėgėlių tik daugės, jie bėgs iš šalies. Ir ar mes esame pasirengę tam, kad pabėgalių padaugėtų dar vienu milijonu. Jordanija, Libanas ir Turkija um, patiria didžiulį spaudimą visam regionui, kyla pavojus, kad jis bus destabilizuotas. Būtina teikti humanitarinę pagalbą regionui. Uh, Na, o mes esame pati svarbiausia humanitarinės pagalbos teikėja pasaulyje. Galbūt taip galima kompensuoti mūsų politinių veiksmų nebuvimą. Taigi labai ačiū už tai, kad mums suteikėte informacijos. Aš tikrai tikiuosi, kad kartu mums pavyks įtikinti valstybės narės suteikti tą pagalbą, kuri buvo pažadėta tam, kad ES galėtų veikti. tikrai panašu, kad dėl Assad režimo mums reikės didžiulės humanitarinės pagalbos. Žaizdos yra gilios, situacija tikrai labai aštri. Jūs sakėte, kad Sirijoje, Malyje tikrai labai sudėtinga situacija. Ir tikras stebuklas, kad jeigu būtų steigta pagalba tiem žmonėms, kuriems jos reikia. Taigi, vystimosi komiteto vardu, e, jums tikrai norėčiau padėkoti už tai, ką jūs nuveikėte žmonių labui. Ačiū, madam Žaly. Pasiūlymas būtų štai koks. Visiems suteikiamas tik po dvi minutės, nes e, diskusijas turime baigti 17.40, nes vėliau vyks iškilmes. Na, o šiame parlamente nėra nieko stipresnio kaip jo protokolas. Pane Gomes, dvi minutės. Dar iki to, kol pasakysite žodį finally. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai suprantu, kokia dilema kyla. Jūs minėjote, kad humanitarinė teisė tiesiog e, siaubingai pažeidinėjama, bet ir mes ką darome. Ar vakarai taip pat pažeidinėja humanitarinę teisę? Aš nemanau, kad tai yra pasiteisinimas, bet man atrodo, kad tai padeda tiems, kurie vykdo siubingų žmogus teisų pažydimų Sirijoje. Mano klausimas būtų štai koks. Kokia yra jūsų nuomonė dėl tarybos primto sprendimo dėl sankcijų atšaukimo, visų sankcijų atšaukimo išskyrus ginklų embargo? Taigi dabar leidžiamos įvairios transakcijos su Sirija. Galbūt kai kurios valstybės gali teikti ginklus. Ar tai ne, dar labiau nepablogintų humanitarinės situacijos? Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Dėkui pirmininkė, dėkui poniai komisarai už išsamų pristatymą. Tikrai suprantu, kodėl jūs prarandate miegą Aš norėčiau paklausti, ar kažkuriame etape neatsiras būtinybė sukurti atmosferą, kuri leistų humanitarinę pagalbą teikti, ar gali tokia situacija, kuri yra dabar tęstis be galo, ar kiekviena šalis turės tuos dalykus spręsti dvišalių pagrindu, ar nėra kokio nors harmonizuoto būdo užtikrinti e, sąlygas, kuriomis humanitarinė parama galėtų būti teikiama. Pone Neits, e, dėkoju ponė pirminkė, ponė komisijos narė, dėkoju, kad atvykote, kad e, pateikėte mums e, e aišku vaizdą to, kas vyksta Sirijoje ir kaiminystėje, tai iš tikrųjų pasibaisėtina. Aš norėčiau iš jūsų išgirsti, ar um, tie planai, kai jūs uh, prašote um, visą apimančio požiūrio paremant kaiminės valstybės, dabar yra uh, tinkamai rengiami. Mes neseniai lankėmės Libane ir e, matėme, kad e, parama toli gražu ne visada pasiekia tuos, kam ji yra skirta, kaip jūs ir minėjote, e, užpuldinėjami konvojai su parama. ta parama per E, kaip ji jinai yra skirstama per e, pusmenolio organizaciją ar per jungtinės tautas. Na ir e, viena konkreti pastaba. Pasibaisėtina matyti mano, tarkime, šalyje ir kitose valstybėse buvo E, kreipimaisi į visuomenę prisidėti prie paramos Sirijai, bet reakcija buvo labai prasta, neaktyvi ir vadinasi, tai uždeda ant mūsų pečių daugiau atsakomybės. Dėkui. Dabar ponė Sargantinė. Ačiū, pirmininkė. Kaip pilietinių laisvių komitetas lankėsi Jordanijoje vasario mėnesį, buvome prie Sirijos sienos. E, pabėgėlių reikalų e, organizacijos atstovas e, mano nuostabai pasakė štai ką, nekalbėkite apie tų žmonių perkelimą į uh, kaiminė šalis, nekalbėkite apie jų perkeliamą į Europą, nes tai tik padidins pabėgėlių srautą į kaiminę šalis, konkrečiai šiuo atveju į Jordaniją. Man tokia pasaba pasirodė labai ciniška, bet e, aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvai mums reikia pradėti galvoti apie perkelimą. E, po to, kai Asadas bus nugalėtas, mes matysime, kad iš Sirijos e, bus e, tokių pabėgėlių, kurių, kurie nebus priimami nei pačioje Sirijoje, nei kaimininėse valstybėse. Reikėtų galvoti, kaip šitą problemą spręsti. Gal čia Silijos Malstrom kompetencijos rytis, bet mes turime pradėti galvoti apie siriečių perkelimą į Europos Sąjungą šalis. Kitas klausimas, ar yra galimybė sukurti saugias zonas pačioje Sirijoje? Dėl to daug diskutuojama, yra klausiama, ar e, tai e, tiesiog nebus tokia vieta, kur atsiras daugiau e, lengvai pažeidžiamų aukų. Na ir trečias klausimas konkrečiai dėl palestiniečių pabėgėlių, kurie bėga iš Sirijos kurie greičiausiai jau antrą kartą per savo gyvenimą e, bėga e, iš vieno ar kito krašto ar 48-aisiais e, ar 76-aisiais metais. Ir tikrai atsirado rizika, kad jie destabilizuos juos priimančias šalis. Kaip tai prisideda prie Sirijos problemų gilinimo? Senora komisarija, bueno, desde mi grupo queríamos aprovechar. Dėkuoju. Mūsų frakcija labai dėkinga už tai, kad e, lankotės pas mus ir mes manome, kad reikėtų reikalauti, kad abi kariaujančios pusės e, nutrauktų karinius e, veiksmus, kad būtų paliaubas. Mano frakcija pasisako už visas daugia šalias ir dvi šalias iniciatyvas, kurios skatintų dialogą tarp abiejų pusių ir siekiant e, rasti visiems primtino sprendimo šios humanitarnės katastrofos e, kontekste. Tai, kas e, įvyko dėl pabėgėlių stovyklos Turkijoje, žinome, kad 4-500 E, pabėgėlių buvo pašalinti, iš, išvykti iš tos stovyklos ir paskui daug stovyklos, e, stovykloje esančių žmonių protestavo. Tai, tai yra iš tikrųjų labai rimtas dalykas ir beje tie pabėgėliai ne, negalėjo grįžti į Siriją. Palestiniečiai, kurie yra ir, ir, ir vėl pabėgėliai čia taip pat yra problema ir tarptautinė bendryje taip pat turi padėti ir jiems. Dėkuoju, ponas Teno. Labai ačiū, komisarė, kad pas mus atvykote. Norėčiau pateikti du klausimus dėl pabėgėlių ir krikščionių. Nes, kaip žinia, neseniai buvo pagrobtas vyskupas. Taip pat Turiu pasakyti, kad ne vien tik tais atsivertę krikščionis ir armėnai kenčia, bet yra ir naujų pabėgėlių iš Irako, taip pat yra ir Sirijos krikščionis. Jiems kyla irgi dvigubas pavojus, kokių priemonių imtasi, kas daroma kad ekstremistai e, nesiautėtų tose teritorijose, kad nevyktų krikščionių skerdynės. Pavyzdžiui, čia galėčiau paminėti Jabą Al-Nusra grupuotę. Taip pat e, manau, kad galbūt kitą kartą pakalbėsime apie teroristinės grupuotės ar, ar Hezbollah teroristai. Uh, Bet dabar noriu pastirauti, ar krikščionėms yra užkartamas kelias patekti į Libaną ar ne, gal turite kokios nors žvalgybinės informacijos. Galbūt galite pasakyti, kokie pabėgėliai yra išsiunčiami atgal, ar visų pirma tai yra krikščionis, ar bet kokie pabėgėliai ir ką e, ketina daryti komisija, kad sustabdytų šį siubingą, šios siubingus veiksmus iš Hezbollah pusės. Ačiū. Praktimus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Malija kovojama su teroristais, teroristinėmis grupuotėmis, su fundamentalizmu. O kas yra daroma Sirijoje? Ar Sirijoje tie ginklai, kuriuos e, mes tiekiame rezistentams, nebus paskui panaudoti kitos pusės. Ir ar ES numato, ką nors daryti, kad e, Graikijos e, piliečiai būtų išlaisvinti. Toliau krikščionių padėtis regione. Dabar išpoliai prieš krikščionis tapo pakankamai dažni. Galbūt reikėtų taip pat e, imtis atitinkamų priemonių, kad e, krikščionis būtų geriau apsaugomi regione. Dėkuoju, ponė komisijos narė, už tai, kad atvykote. Dėkui už jūsų pastangas e, šioje situacijoje, kuri iš tikrųjų yra humanitarnė katastrofa. Mano klausimas apie pinigus ir išteklius. Žinome, kad sąjunga jau išleido didelės sumas pinigų, bet nematome konkrečių rezultatų. Ir dabar pagal jūs ir pagal Antonijo Gutierreš mes pritrūkome pinigų. Tad e, koks yra planas? Ar įvardijote naujus donorus, ar, ar yra dar kokiu nors dalyku, kurių galėtume imtis? Ar yra konkrečių valstybių, kurios būtų linkusios e, užtikrinti finansavimą? Ar e, visos institucijos ir šalis, į kurias kreipėtės, e, tinkamai sureagavo? Taip pat reikia imtis priemonių Libane ir Jordanijoje, kad nebūtų sukurta rasizmo aplinka prieš pabėgius, prieš pabėgėlius. Bet kuriuo atveju sutinku su jumis, kad svarbiausia yra įgyvendinti tarptautinį humanitarnę teisę. Nes e, kalbant apie Siriją dabar e, matome, kad e, šioje srityje atsitraukta daug dešimtmečių atgal. Oui, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, aš manau, kad padėtis yra neprimtina, netoleruotina, visi kalba apie humanitarnę katastrofą. Jūs pati paminėjote humanitarinio koridoriaus savoką, kaip užtikrinti jo veikimą, kaip užtikrinti saugumą to koridoriaus. Ar kitos valstybės turiu omenyje Jordanija, o Jordanija yra virš 300 tūkstančių pabėgėlių, kaip spręsime tas problemas, juk tai humanitarinės problemos. Vaikai, moteris, vyrai miršta ten. Ar mes ilgai tai kesime, juk ne, ne su pinigais galime išspręsti tokius, e, da, tokias problemas, o primdami ryštingus sprendimus. Nes e, mes e, turime, aišku, daryti įvairius dalykus, bet turime nepamiršti svarbiausio dalyko, turime gelbėti tuos e, vaikus, vyrus ir moteris, kurie yra ten. Dėkoju. Aš e, džiaugiuosi humanitarinė ES veikla Sirijoje ir e, norėčiau padėkoti poniai, poniai Georgievai už jos uh, veiksmus šioje srityje. Tačiau aš nemanau, kad e, krizė Sirijoje bus įspręsta humanitarnėmis priemonėmis. Manau, kad reikės politinių veiksmų. Jūs e, paminėjote, jog padėtis, e, humanitarnė padėtis blogėja, be kita ko ir Sirijos kaiminėse šalyse. Ir būtent dėl to, kad ten atsiranda konflikto atblokštų žmonių tas konfliktas, e, konflikto kaina buvo labai daug aukų ir norėčiau jūsų paklausti, kas yra daroma moterų klausimu. You're forgiven this time. No, thank you, Chairman. Šį kartą jums atleista. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, labai ačiū už tai, uh, kad e, ką jūs e, mums e, pranešėte, iš tikrųjų jaučiame jūsų skausmą. Libanas yra ma labai ma maža šalis, bet ji priėmė beveik milijoną pabėgėlių. Man atrodo, kad Europos parlamentas tikrai darys viską, kad būtų galima panaudoti lėšas iš ES fondų. Uh, ir kitą mėnesį mes skelbsime rezoliuciją. Aš manau, kad mes vis dėlto turėtumėm suprasti, kad iš ES vyksta daug džihado kovotojų į Siriją. Labai svarbu, kad žmonės ES suprastų, kiek daug žmonių yra e, perkeltų iš e, savo namų kiek visą tai kainuoja. Aš norėčiau pasiteirauti, kaip reikėtų koordinuoti valstybių narių ir komisijos darbus, tam, kad būtų galima išvengti darbų dubliavimuose. E, ką jūs ketinate daryti su kitomis, su Persijos e, įlankos valstybėmis, kurios taip pat yra prieimusios prie tam tikrų įsipareigojimų? Ko jūs tikitės iš Europos parlamento, kokios paramos tikitės ateityje? Ir taip pat, kaip jūs manote, ar ateityje jungtinių tautų saugumo tarnyba um, suteiks jums mandatą? Taip pat, kaip būtų galima padėti vietos bendruomenėms? Kažin, Galbūt reikėtų e, ir tarptautinių e, pajėgų, kurios padėtų užtikrinti taiką ir stabilumą. Ačiū. Komisarė. Esu dėkinga už aktyvę diskusiją. Ji tik pademonstruoja, apie kokias rimtas problemas kalbame. Noriu pradėti nuo pamastymo apie tai, ką pasakė ponė Žuly kai ji sakė, kad e, susidurime su lygiagrečia tragedija. Humanitarinė bendruomenė ir mes, humanitarinė tarnyba, e, suvokiame, e, kad iškyla moralinė dilema. Taip, norime padėti E, Sirijai ir kaiminėms valstybėms, bet kokią kainą e, susitikau su Centrinės Afrikos Respublikos vadovais neseniai. E, toje šalyje krizė jau tęsiasi dešimt metų, bet noriu Jums pasakyti, kad mes tai žinome, suvokiame. Mes iš tikrųjų norime savo išteklius maksimaliai išnaudoti tame tarpe ir užtikrindami geresnį koordinavimą su valstybėmis narėmis. Aš prie to dar grįšiu. E, pane Gomeš e, uždavė du kritiškai svarbius klausimus. Ar e, sankcijų korekcija patikslinimas padės tai priklausys nuo to, kaip rimtai mes sieksime to tikslo. Samoningai buvo nuspręsta, kad tai nedaroma tam, kad paremtume opoziciją, bet kad paremtume Sirijos žmonės, kurie yra e, karinių veiksmų vietovėse ir vietovėse, kurias kontroliuoja opozicija. E, mes norėtume, kad e, padėties žinojimas būtų labai aiškiai perteiktas e, sankcijų komitetui. Nes e, jeigu iš tikrųjų bus išlaisvinti pinigai, labai svarbu užtikrinti, kad jie bus skirti tinkamam tikslui. Aš įsivaizduoju, kad parlamentas nori daugiau žinoti šiame etape. Mano įsipareigojimas yra uh, panaudoti visas savo žinias tam, kad tie pinigai būtų geriau panaudoti. Ir žinoma, mums reikia daugiau išteklių, daugiau finansavimo, sprendžiant šią e, vis blogėjančią padėtį. Jeigu nebus trašų e, Sirijos žemdirbiams, nebus derliaus. Jeigu nebus chemikalų e, geriamajam vandeniui apdoroti, o tai yra E, Alepo miesto problema, e, tai prisidės prie krizės. E, aš dėkinga už tai, kad jūs iškėlėte šią problemą. Dabar apie ginklus. Aš kalbu apie situaciją iki šiol. Vienintelis ginklų panaudojimas, kuris pasitarnavo kaip atgrasimas, buvo e, patrioto e, prieš e, lėktuvinių baterijų dislokavimas Turkijoje. Kol kas šalys yra raginamos susivokti ir susėsti prie dėrybų stalo. Kol kas e, konfliktas tęsiasi, žmonės ir toliau žūv, žūsta. Bet dabar mes jau esame susirūpinę, kad nepakankamai yra daroma pastangų e, norint e, išeiti iš šio šios aklavietės. E, tik tai politinis sprendimas gali išspręsti šią problemą. Taip, e, nors ir labai sunku, mes neturime mm, remti nei vienos, nei kitos pusės. Ir iš tikrųjų visiškai neseniai e, dar kartą išgirdau, kad e, daugybė valstybių narių vis tik e, ragina siekti pasiekmės, siekti poslinkių politinių būdų. Toliau buvo klausima apie saugias zonas ar buferinės zonas, buvo klausima, ar įmanoma sukurti humanitarnius koridorius e, teritorija greta Turkijos sienos, e, tarp e, Turkijos sienos ir kovos linijos. Dabar ten žmonės galbūt ir gyvena mažiau smurtiškoje situacijoje, bet tai nėra galutinis sprendimas. Mes uh, kalbant apie tokias zonas, turime prisiminti, kad praeities patirtis rodo, kad jos nėra geras sprendimas. Kodėl? Todėl e, reikia, kad kažkas jas apsaugotų, gintų, reikia vietoje turėti kariuomenę, o dabar niekas nenori, kad tokia kariuomenė atsirasti. Gali būti ir nenumatytų pasiekmių E, tokios zonos gali suskaldyti šalį, gali sukurti daugiau e, karo žydinių negu kad taikos žydinių. Mes esame matę, kaip tokios buferinės zonos e, praeitie tapo tam tikromis zonomis, kur kovotojai grįžta pailsėti ir kur jie yra apmokomi toliau kovoti nesame įsitikę, kad tai yra galimas sprendimas Sirijos atveju. Ir turiu visiškai atvirai pasakyti, kad neatmetu iš karto bet kokio sprendimo, bet mums reikia žinoti, kuriomis sąlygomis tai e, suveiks. E, jeigu būtų taikos palaikymo pajėgos e, tokio dydžio, kad jos iš tikrųjų galėtų užtikrinti apsaugą, tai galėtų suveikti. Dėl koridorių. Pažvelkite į žemėlapį Sirija didžiulis kraštas, koridoriai, kurie vestų iš kur į kur, kaip mes saugotume tuos koridorius. Aš neatmetu vėlgi tokios galimybės, bet dabar tai nėra galimas gyvybiš, gyvybingas sprendimas, kurį turėtume svarstyti. E, ponios Neits mintis e, apie tai, ar parama pasiekia tuos, kam ji skirta. Ne. E, geriausio atveju iš 6,5 milijonų žmonių, kuriems reikia paramos, mes galime pasiekti geriausio atveju 2 milijonus. Ir šiandieną galbūt mes galime juos pasiekti, rytoj jau nebegalėsime. E, Kalbant apie visą apimančią paramą, tai ypač kai kalbame apie uh, kaiminės valstybės jau nebekalbama apie humanitarinę paramą, mes kalbame apie kažką papildomai prie to, kas jau dabar skirta. Taigi, e, Mes turime kaiminystėje e, mobilizuoti visas priemonės, bet taip pat e, pritraukti ir kitus finansavimo šaltinius. Ir e, iš tikrųjų dabar atsakysiu į klausimą, o ką dar galėtume paspausti, kas dar galėtų tos paramos suteikti. Ir mano tarnybos ir aš pati labai aktyviai stengiamės atkreipti dėmesį į tuos įsipareigojimus, kurie buvo duoti, bet kurie nevykdomi. Aš e, keliauju po visas valstybės nares e, ir institucijas. Vakar, kaip sakiau, e, užsienio reikalų ministrų taryboje buvau. Štai dokumentas, mūsų atnaujinta informacija apie Siriją ir čia labai aiškiai pasakyta, kas ES yra ką įsipareigojęs pateikti. E, ir vakar aš įvardėjau penkias valstybės, kurios e, suteikė daugiau kaip 10 milijonų eurų. Ir toj pat atsirado vienas kitas ministras, kurie sakė, įtraukite ir mus, įtraukite ir mus. Mes e, įsipareigojame dar daugiau skirti. Aš jau paminėjau ir kitas šalis, kaip Kuveita, pažadėjo 300 milijonų ir skyrė 300 milijonų, bet yra pavyzdžiui e, tokių šalių kaip Rusija, kuri nieko neįsipareigojo, Kinija įsipareigojo skirti labai labai mažą sumą. Ir aš, žinoma, raginu ir jungtinės tautas, kad e, jos e, drąsiau įvardintų ir gėdintų tokias valstybės, nes krizė yra, yra neproporcingai didelė. E, toliau. E, komisija skiria 200 milijonų eurų ir galima klausti, o koks yra rezultatas. Mes remiame tuos, kurie e, Sirijoje užtikrina medicinos paslaugas, maistą ir kitus dalykus. Ir tokiu būdu gelbėja gyvybės. E, paramą skiriame taip, 50 procentų eina į pačią Siriją, 50 procentų į kaiminę šalis. E, jūs paminėjote, kad ES yra patikimiausia partnerė. E, ir pačioje Sirijoje mes labai ryštingai žiūrime, kad pusė uh, tos sumos patektų į teritorijas, kurias kontroliuoja vyriausybė, kita pusė į tas, kurias kontroliuoja sukilėliai. E, jeigu yra saugiau kažką pateikti per Turkijos sieną, mes tą darome per Turkijos sieną. Bet, kaip aš sakiau, ką mes bedarytume, bet praraja didėja ir turime suvokti, kad šios krizės sprendimas yra politinis sprendimas. E, visiškai nesažininga humanitarinių darbuotojų atžvilgių, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad e, būtent jie ir turi gelbėti tas žmonių gyvybės. Tai lygiai tiek pat yra ir mūsų pareiga dėl perkeltųjų problemos. Pone Sargentinį. Me, mes e, laisvanoriškai matome, kad e, yra įsipareigota dėl 50 tūkstančių perkeltųjų siriečių apsaugos. Aš žinau, kad yra atvejų, kai e, raginimai, per ankstyvi raginimai e, priimti persikėlusius asmenis atneša neigiamų rezultatų. Matėme, kas atsitiko su perkeltaisiais iš Mienmaro į Tailandą. Galbūt galima suprasti jungtinių tautų perkeltųjų asmenų e, organizacija, kai jie sako, kad reikia vis tik riboti tą patrauklumo faktorių. Dabar dėl pabėgėlių e, ir e, dėl krikščionių pabėgėlių, kurie iš Sirijos išvyko į Jordaniją ir į Libaną. Kalbant apie krikščionis, tai ne tik krikščionių mažumai kyla grėsmė, bet ir kitoms a, mažumoms. A, mes a, žinome dviejų viskupų pagrobimo istoriją. Mes norime sutelti dėmesį ties tais, kuriems rizika didžiausia - moteriams, vaikams, seniems žmonėms. A, ir e, mažumoms. E, iš tikrųjų, norėčiau pateikti daugiau informacijos apie tai, ką mes galvojame apie a, e, ypatingus, a, ypatingos situacijos planus. Visais tais atvejais a, pasakysiu tik tai, kad Austrija ėmėsi puikios iniciatyvos skatinant tarp religinį dialogą pačioje Sirijoje. Turime pamastyti, kaip daugiau paramos turėtume skirti tiems, kuriems rizika yra didžiausia. Dėl moterų. Mes e, pirmaujame e, į mūsų humanitarnės pagalbos e, sferą įtraukiant e, lyčių lygybės elementą. E, Deja, šios krizijos atveju mes matome, kad plinta e, prievartavimų atvejų ir e, mes turime daryti visą, kas įmanoma, kad tai neprivestų prie didžiulės pabėgėlių bangos. Dėl jungtinių tautų mandato. E, aš manau, kad e, jungtinių tautų rezoliucija yra labiau tikėtina negu kada anksčiau, nes visi supranta, kokio dydžio humanitarnė krizė tai yra. E, bet jeigu laiku nepastumėsime, tie dalykai gali pranykti. Turime e, savęs paklausti, e, kiek žmonių jau žuvo dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės karo teisės ir e, kodėl mes, europiečiai, leidžiame tos teisės nesilaikyti. Kaip matote, iš plojimų, o jie E, beje, netaip jau dažnai nuaidi pasisakius komisijos atstoms, tikriausiai supratote, kad mes jūs palaikome. Aš norėčiau kartu su kolegomis iš DEVE komiteto ir biudžeto komiteto parengti bendrą laišką ir paraginti tarybą bei Europos komisiją užtikrinti finansinę paramą pabėgėliams Sirijoje. Jeigu jūs neprieštaraujate, tai aš imsiuos šios iniciatyvos. Taip, ačiū. Labai ačiū komisarijai. Ladies and gentlemen, may we invite you to sit down? Ponios ir ponai, prašyčiau visų sėstis į vietas, pirmininkas Šulc jau atvyksta.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 Die internationale? Frau Schulz. But we have not done the Damen und Herren. Ponės ir ponai. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai Jūs pasveikinti čia susirinkus, taip pat sveikinu Sakarovo premijos laureates. Jos gavo premiją 2005 metais, tai yra baltai vilkinčios moteris, Damas de Blanco. Ich bin stolz darauf, dass wir in einer gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses Labai džiaugiuosi, kad dabar galėjome surinkti bendrą žmogaus teisų komiteto, vystimosi komiteto posėdį. Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ir pirmininkas Šulc. Tikrai viskas užtruko per nelik ilgai, kol mes gavome progos perduoti Sakarovo premiją. Ir aš Tikiuosi, kad tai bus labai aiškus ženklas, kad mes pasisakome už žmogaus teisų gynimą visame pasaulyje. Ir taip pat tuo pagerbsime ir jūsų drąsą kovodant. Taigi tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien pas mus čia atvykote ir taip pat dabar norėčiau Jums pasiūlyti štai ką. Visų pirma, pažiūrėkime, uh, trumpą filmuką apie tai, kaip buvo, apie tai, kaip buvo įteikta 2005 m. Sakarovo premija. Deja, jūs negalėjote dalyvauti tose iškilmėse. Take. Caminando. Sigan caminando. Pero no siguen. Puedan atender la gente.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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Das Wort hat der Präsident des Na, dabar steiksiu žodį Europos parlamento pirmininkui, prašom. Mėly kolegos ir kolegės, gerbiami, gerbiamos ponės, gerbiami ponai. Labai džiaugiuosi. Galėdamas šiandien pasveikinti mūsų viešnės iš Kubos Europos parlamente. Jos dar 2005 metais gavo Sakharovo premiją. Mielos ponios, norėčiau Jūs pasveikinti Jūs visų čia dalyvaujančių vardų ir visų tų vardų, kurių čia šiandien nėra sveikos atvykusios pas mus. Mums šiandiena yra tikrai ypatinga diena. Mes taip pat, e, mums tai yra labai e, jaudinantis momentas visiems Europos parlamento nariams. Der Sakharov 2005 m. Sakharovo premija buvo tais metais e, suteikta ir Halva Ibrahim bei žurnalistams be sienų. Labai džiugu, kad ir jie šiandien čia gali e, dalyvauti. Taigi sveikiname ir juos šiandien atvykusius pas mus kaip 2005 m. Sakarovo premijos laureatus. 2005 metais dėje jums negalėjome įteikti premijos. Europos parlamentas norėtų pagerbti jūsų nenuilstamas ir taikias pastangas, e, kovojant už laisvę Kuboje. Mes tikrai labai vertiname jūsų pastangas, giriant demokratinės vertybės. Mes e, Jūs pasirinkote baltą spalvą, nes ji e, simbolizuoja taiką. Kubos vyriausybė jums e, anomet neleido atvykti į ES tam, kad jūs galėtumėte primti premiją. Ir vien tik dėl to jau buvo pažįsta viena iš pagrindinių žmogaus teisių, o būtent um, buvo pažįsta viena iš žmogaus teisų konvencijos teisių, o būtent laisvai įvykti, išvykti iš savo šalies ir laisvai ją sugrįžti. Jūs esate labai drąsios moteris ir aš čia e, tiesiogiai kreipiuosi į jūs, mielos ponios, e, kur, keturios damos, kurios sėdite prieš mane ir viena iš jūsų, kuris sėdite šalia manęs, jūs esate visos tikrai labai drąsios moteris ir nuėjote labai ilgą kelią, nukeliavote labai ilgą kelią. Iš Kubos į Briuselį jūs keliavote ilgiau negu kad septynerius metus. Aš labai džiaugiuosi galėdamas jūs čia pasveikinti, nes Šis septyniarių metų laikotarpis rodo, kad jokia pasaulinė diktatūra, diktatūra negalės visą laiką varžyti demokratijos. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien jūs gale esate pas mus. Aš žinau, kad jums yra labai sunku ir kad tai, ką dabar pasakysiu, jūs tikrai labai sukries. Viena iš jūsų grupės steigėjų, Laura Polan, e, mirė 2011 metais, taigi jai nepavyko naiti viso šio ilgo kelio. Ir yra labai svarbu tai, kad šiandien, nors Laura pat ir negalėjo dalyvauti, bet jos dvasia yra su mumis. Ir Manau, kad tikrai galėčiau pasakyti, mes jos nepamiršome. Prieš e, dešimt metų Mėla Berta, kai jūsų vyras ir Lauros vyras juodojo pavasario metu buvo areštuoti, suimti, jūs abi nutarėte taikiai kovoti su e, šiuo reiškiniu. Jūs labai spontaniškai susisiekėte su kitų aktyvistų e, motinomis, e, žmonomis ir kiekvieną sekmadienį jūs rengiate demonstracijas Havanos gatvėse ir reikalaujate išlaisvinti politinius aktyvistus. Likščiol jūs tą darote jūsų taikus veiksmai simbolizuoja kubiečių pasipriešinimą prieš Kubos vyriausybę. Tai yra e, Kubos sukilimas siekiant taikos ir orumo. Daug kubiečių e, remia jūs visoje Kuboje. Ir čia aš norėčiau paminėti du iš jų, kurie mums yra labai svarbus. Tai yra Osvaldo Jose Paja Sardinas, kuris laimėjo premiją 2002 metais ir 2010 metų laureatą Guillermo Farinas. E, Osvaldo Jose Paja Sardinijas neseniai žuvo autoįvykio metu, bet e, mes vis tiek nepamirštame jo idėjų. Aš manau, kad ir ateinančios uh, Kubos aktyvistų kartos semsis įkvėpimo iš jo darbų. Mano mėly kolegos ir kolegės, gerbiamos viešnios, mes kaip Europos parlamentas e, manome, kad Ral Castro atliko daug reformų, liberalizavo ekonomiką, sustiprino privataus sektoriaus vaidmenį, atvėrė rinką. Tačiau Nepaisant visų šių reformų ir galbūt dėl tokių reformų ir pagerėjo Kubos situacija, tačiau vis tiek Kuba likščiau išlieka vienintelė šalis Lotynų Amerikoje, kur kaip anksčiau, taip ir dabar yra slapinama bet kokia politinės opozicijos forma. Taip, svarbios ekonominės reformas, tačiau jos nežengia koja kojant kartu su politinėmis reformomis. Leiskite pateikti keletą faktų 2012 metais. Iš viso buvo 6602 atvejai, kuomet buvo žmonės tiesiog areštuoti. Uh, Tai yra 50 procentų daugiau negu 2011 metais. 2013 metais likščiol jau yra suimta daugiau kaip 1200 asmenų. Ir čia aš asmeniškai norėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad tam pritarė ir didžioji Europos parlamento narių dauguma. Jeigu Kumos, Kubos vyriausybė mano, kad ji gali teisėtai taip elgtis ir jeigu ji mano, kad jai pritarė visa tauta, jeigu ji iš tikrųjų tiki tuo, ką sako, tai tuomet Kubos vyriausybei nereikėtų areštuoti žmonių, nereikėtų slapinti politinės opozicijos. Jeigu kažkas tai nusprendžia gyvendinti demokratinės reformas ir įvesti demokratinį režimą, tai reiškia, kad tokia vyriausybė jaučiasi pakankamai stipriai, nebijo jokių pasiekmių, žino, kad tauta nebus nusiteikusi prieš tokią vyriausybę. Jeigu tauta yra įbauginta, ji turi priežasčių bijoti. Ir reikia nepamiršti to, kad negalima žmonių bauginti visą laiką ir ateityje. Žmonės turi savo teisės, turi teisę laisvai judėti. Visame pasaulyje žmonės tokias teisės turi. Ir jokia vyriausybė negali užkirsti kelią žmonėms kovoti už savo teisės ir galų gale laimėti. Europos parlamentas kaip parlamentas atstovantis Europos Sąjungą. Parlaiko e, ryšius su Kubos parlamentu, tačiau tuo pat metu reikia pasakyti, kad mes palaikome nuolat aktyvų dialogą su opozicija ir mes norime sustiprinti opoziciją. Ir šiandien uh, simboliškai tai yra įmanoma, nes mes jūs e, galime pagerbti. Jūs radote galimybę e, pas mus atvykti. Mes kartu su jumis laukiame tos dienos, kai visi kubiečiai, nebijodami priespaudos, galės laisvai išsakyti savo nuomonę. Uh, Aš tikiuosi, kad visiškai netrukus visi Kubos žmonės galės naudotis šią teisę, kad jiems bus garantuota. Ponios ir ponai, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad ši diena ateis. Gerbiamos ponios, vilkinčios baltai, eidamos link laisvės, demokratijos Kuboje jūs nuėjote labai ilgą kelią. Šiandien jūs atvykote net iki Bruselio, bet būkite tikros, mes, esantis čia, einame tą kelią kartu su jumis. Man labai džiugu, kad aš, nors ir pavėluotai, bet dabar tikrai realybėje jums galiu įteikti 2005 m. Sakarovo premiją.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 Un saludo para el presidente del Parlamento Europeo. Gerbimas Europos parlamento pirmininkė, gerbiami parlamento nariai ir visi svečiai, kurie čia susirinkę, aš visų pirma norėčiau paprašyti jūsų pagerbti Laura Pajantolėdo atminimą tylos minutę. Taip pat Osvaldo Pajasardinės atminimą kurie kovojo už demokratiją, kurie paukojo savo gyvybę už, kovodami už demokratiją ir laisvę. Se, señores y señoras. Panas ir ponai. Čia aš atstovauju moteriams baltais rūbais. Ir aš norėčiau, kad Laura Pojan galėtų priimti šią premiją, nors ir negali čia dalyvauti. Jis iš tikrųjų iškili asmenybė, jinai skyrė visą savo gyvenimą mūsų kovai. Jai atstovauja beje čia jos dukra. Buenas tardes a todos los presentes. Ponas ir ponai. Mums labai didelė garbė dalyvauti šiame premijos teikime. Tai visiškai atitinka pono Sakarovo, kuris kovojo už taiką ir už laisvę dvasę. Ir tai labai didelė garbė visoms Damas de Blanko narėms, tačiau visos jos, aišku, negalėjo dalyvauti. Mūsų uh, Kelias buvo labai sunkus, tačiau mes jau ėjome ir todėl esame čia ir dėkojame Jums už paramą. Mes esame motinos, žmonos, dukteris, kubiečių šeimų, kurie yra įkalinti kalėjimuose, narės, kubiečiai, kurie norėjo gyventi pagal savo sąžinę, o tai yra šventa kiekvieno teisė, kiekvieno žmogaus teisė. Mes kovojame už žmogaus teisės, kovojame už mūsų valstybės ateitį, geresnę ateitį, negu ta, kurią dabar mums užtikrina mūsų vyriausybė. Kaip sakė mano mama Laura Pojan, kankinė, mes e, kovojam pacifistiškai už žmogaus teisės, už teisingumo triumfą ir kovosime ir dirbsime toliau siekdamos šitų tikslų. Mūsų žaidinėjo, mūsų mušė, mūsų orumas dažnai būdavo pažeidinėjamas, tačiau mes buvom stipresnės už neapykantą. Mes esam aukos, tačiau iš to mes semiam visą savo stiprybę, kadangi mes kovojam už tiesą. Būtent todėl žodis yra mūsų pagrindinis ginklas. Mes e, vilkime šią baltą uniformą, kuri yra teisingumo ir laisvės simbolis. Prie mūsų prisijungia vis daugiau moterų. Tai yra simboliška. Mūsų kova yra nesmurtinė kova ir todėl mes esame įsitikinusios, jog ją laimėsime. Mes dar daug ką turime nuveikti, kad pasiektume savo tikslus. Kuba. Kuba turi remtis demokratijos ir tolerancijos principais, kuriais remiasi Europos Sąjunga. Būtent todėl mums labai svarbu yra dalyvauti šiandien šiame renginyje Europos parlamente. Mes atstovaujame visų rasių vyrams ir moterims, visiems tiems, kurie gali būti labai įvairių tikėjimų ir įsitikinimų tačiau kurie siekia laisvės. Kuboje dar yra daug represijų prie žmonės, kurie mano kitaip negu vyriausybė. Mes priklausom Kubos liaudžiai. Mes dėkojame Europos Sąjungai už solidarumą. Kubiečių sudėtos aukos neturi būti bergždžios. Dabar yra labai svarbus laikotarpis. Europos parama ir solidarumas mums yra esminio pobūdžio, esminio pobūdžio mūsų ateičiai. Mes e, tikimės ir tolesnės jūsų pagalbos, dėkojame jums už e, paramą. Kuba bus ateityje demokratinė. Mes skiriame šią premiją Laurai Palajan už Kubos laisvę. Dėkuoju visiems. Senjora Soler, senjora Polan, herzlichen Dank. E, senjora Soler, senjora Polan, labai ačiū už jūsų pasisakymus. Mes tikrai pritarėme e, jūsų darbui ir jį remiame. Dabar aš norėčiau suteikti žodį vystimosi komiteto pirmininkai, poniai Žoly. Merci, cher collègue Brok. Dėkuoju, mielas kolega Brokai. Gerbiama ponė Berta Los Angeles Soles Fernandės, ponė Belkės Kantela Homeres ir Lauros Marijos Polan dukteriai bei e, jos palidovėms, kurios lydyja. E, Man labai didelė garbė, kaip vystomai bendradarbiajimo pirmininkiai, pasisakyti iš karto po šios jaudinančios kalbos. Aš manau, kad uh, mano kolegų sprendimas skirti Sakarovo premiją 2005 metais Damas de Blanco organizacijai buvo labai teisingas sprendimas. Jūs simbolizuojate dvasios laisvę, minties laisvę ir jūsų pacifistinė veikla kiekvieną sekmadienį bei jūsų veiklos teigiamas poveikis jūsų visuomenėje, veikova už ateitį labai e, rimtų pasiekmių ir rimtą poveikį turėjo jūsų vyriausybei, kadangi jūs gyvenate dabar valdant tam režimui apie 60 metų. Jūs įkūnijate viltį Kuboje. Jūsų mylimi vyrai, jūsų sūnus palaiko jūs, mes tikime Kubos ateitimi, mes žinome, kad Kubos režimas jau baigia savo dienas ir žinome, kad laisvė ir demokratija ateis ta, kuriuo susiekėte laisvė ir demokratija. Dėkojame Jums už taikę rezistenciją ir linkime ko geriausios kloties ir sakome Jums šaunuolės, kad gavote tą premiją. Deutsches Menschenrechte. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Dabar žmogaus e, teisų komiteto vardu pasisakantis kolega, prašom. E, Panas Gžaip. Labai ačiū. Labai džiaugiuosi šiandien galėdamas galų gale pasveikinti baltai vilkinčias moteris. Džiaugiuosi, kad jos galų gale beveik po aštuonių metų gali atsimti tą premiją, kurios tikrai nusipelnė. Uh, Europos parlamento nariai, visų pirma, kolegos iš Ispanijos ėmėsi iniciatyvos jums suteikti premiją, bet buvo daug kolegų ir iš vidurio bei rytų Europos, kurie tam pritarė. Aš pats esu iš Lenkijos, mes taip pat rėmėme jūsų kandidatūrą. Žmogaus teisų pakomitečio vardu aš norėčiau išreikšti savo dėkingumą jums už tai, ką nuveikėte. Žmogaus orumas yra pats svarbiausias. Na ir man atrodo, kad jūsų ramybė padėjo kovoti su režimu. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad jūs šiandien galite priimti premiją ir Manau, kad tokiu būdu jūs tikrai įrodėte, savo veiksmais įrodėte kubiečių orumą. Net ir tokia džiugia proga mes turime e, suvokti, kad yra keletas Sakarovo premijos laureačių, kurios e, negalėjo e, priimti premijos. Tarkim, noriu paminėti poną Huja, e, kuris negalėjo priimti premijos Guljermo Farinijas iš Kubos, taip pat negalėjo priimti premijos. Jūs taip pat kovoja, jūs taip pat taip, e, kovojo už teisės, taip pat kaip ir Sirijo žmogaus teisės kovojo Ali Ferzats. Prabėgus dešimčiai metų po juodojo pavasario paaiškėjo, kad jūsų kova davė teigiamų vaisių. Labai džiugu, kad jūs galėjote šiandien pas mus čia atvykti ir priimti premiją. Kaip kad jūs sakėte, kelias buvo tikrai labai ilgas ir jūsų dar laukia ilgas kelias. Vis dėlto aš esu įstikinęs, kad ir tie Sakarovo premijos laureatai, kurie negalėjo priimti uh, premijos, kaip kad Giljermo Farinijas, o taip pat ir Ali Ferzat iš Sirijos, vieną dieną galės pas mus atvykti ir priimti premiją. Mes darysime viską, kad juos panašiai kaip ir jūs šiandien galėtumėm pasveikinti pas mus Europos parlamente. Ačiū. Nun kommt, uh, Ačiū. O dabar suteiksiu žodį poniai Boskot dvi minutės. Dėkui, ponė pirminkė. Mielosios e, baltais rūbais vilkinčios moterys, kolegos, iš tikrųjų, pagaliau jūs čia, užtruko aštuoneri metai, bet esate čia. E, kaip delegacijos e, ryšiams su vidurio Centrinės Amerikos valstybėmis nariai ir vadovė, noriu pasveikinti Jūs čia Europos parlamente, kur atvykote, kad galėtumėte atsimti Sakrovo premiją, kuri Jums skirta 2005 metais. Jūsų kova už demokratiją ir žmogaus teisės Kuboje yra puikus pavyzdys visiems e, metai po metų, savaitė po savaitė jūs e, Havanos gatvėse kovojate už politinių kalinių teisės. Ir čia mes Europos parlamente e, mintimis e, žygiuojame drauge su jumis. Kuba yra sala ir mes e, stebime, kas vyksta joje. Matome, kad kubiečiams dabar palengvėjo E, gauti vizas e, kelio, kelionėms į užsienį. Įmamasi e, žingsnių siekiant dvišalio sustarimo su Kuba ir mes tikimės, kad bus ir kitų žingsnių, kurie prives iki pilnos demokratijos Kuboje. Mielosios e, moterys, e, baltai vilkinčios moterys, e, mes norime Jūs patikinti, kad visai palaikome Jūs ir siekime tų pačių tikslų. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį koordinatoriams. Po dvi minutės. Pirmiausia, ponui Salafrankai. Dėkui, ponė pirmininkė, kaip parlamento pirmininkas mums priminė, 2003 metais e, stebėjome žmogaus teisų gynėjų, taikių disidentų, nepriklausomų žurnalistų, uh, suėmimų banga. E, e, yra žmonių, e, kurie buvo nuteisti 20 metų kalėjimo, kiti 27 metai įkalinimo. Mes stengiamės juos apginti, iškėlėme baltai vilkinčių moterų kandidatūrą gauti Sakaro premiją nes tai yra premija e, tiems žmonėms, kurie pasisako už taikų sambuvį, kurie e, išreiškia nuomonę tų žmonių, kuriems sunku būti girdimiems. E, e jūsų organizacija e, kovojo už tų, kurie yra suimti ir žeminami orumą. Tad praėjus aštuoniems e, metams e, nuo premijos skirimo mes e, galime pagerbti jūs, kovojančias už taiką, už teisingumą. Džiaugiamės išgirdę Loros Pojen dukters įkvepiančius žodžius priminsiu poną Osvaldą Paja. E, jisai sakė, kad širdise mes neturime turėti neapykantos ir e, kovoje už laisvę ir orumą prisižadame, kad e, būsime su jumis. Dabar žodis poniai Gomes, socialdemokratų frakcijos vardu mielos baltai vilkinčios moteris, e, labai malonu pagaliau jūs matyti čia. E, įteikėme jums e, šią premiją su dideliu pagarbos jausmu. Jūs sunkiai kovojate už laisvę, už jūsų žmonių teisės. Mano frakcija buvo tarptų, kurios nuosekliai priešinosi embargo kuris buvo skirtas Kubai, nes jautėme, kad juo piknaudžiaujama, kad e, Kubas režimas e, pasinaudojo juo netinkamai. E, e, Junktinių Amerikos valstybių administracija dabar tai suvokė ir e, E, planuoja pokyčius e, ir tai turėtų paremti tokius kaip jūs, kurie už laisvę kovoja taikiai, užsispyrusiai su dideliu įsitikinimu. E, Europos parlamente yra narių, kuriems teko patirti diktatūrą. Mes suprantame, ką reiškia kova už laisvę. Ir todėl sakau jums, kad mes, socialistų ir demokratų frakcijoje, esame su jumis. Mes ir toliau e, dirbsime, kad e, diktatūrai būtų padarytas galas, kad visi žmonės Kuboje galėtų džiaugtis laisvę. Žinome, kad kubiečiai yra pasirengę demokratijai, laisvei taip kaip ir visas kitas tautos pasaulyje. Labai dėkui už jūsų kovą, būsime jūsų pusėje ir nekantrai lauksime laisvos Kubos. Frau Neitz, für die liberale Fraktion. Pone Neitz, liberalų frakcijos vardu. Baltai vilkinčios moteris, ponė pirmininkė, ponė komiteto e, ponai komitetų pirmininkai, e, Alde frakcijos vardu džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūs čia, Europos parlamente, praėjus e, e, tiek daug metų nuo to, kai Sakarovo premija jums buvo skirta. Šiandien pagaliau atėjo ta diena, kai jūs galite atsimti tą premiją ir šiandien mes lenkiame galvas prieš jūsų taikų protestą, kuris susilaukė tarptautinės, e, tarptautinio dėmesio e, tiems e, politiniams oponentams, kurie kritikavo laisvių nebuvimą Kuboje. Mes taip pat šiandieną minime ir e, baltai vilkinčių moterų grupės narės, kurios jau yra mirusios. E, daug politinių kalinių, e, dėl kurių jūs kovojate, jau dabar yra paleisti iš kalėjimo. Tačiau nuo 2005 metų toli gražu ne pakankamai pokyčių įvyko Kuboje. Žmogaus teisų situacija šiek tiek pagerėjo, bet nepakankamai ir todėl jūsų protestai tęsiasi. Ir kiekvieną dieną vis daugiau moterų prisijungia prie baltai vilkinčių moterų judėjimo. Ir tai rodo, kad jūsų taikos ir protesto e, žinia yra lygiai tokia pat aktuali kaip ir 2005 metais. Human Rights Watch e, organizacijos e, nuomonė, Kuba yra viena iš kelių Latino Amerikos valstybių, kuris tengiasi riboti politinių, e, politinio proceso įvairiopas formas. Daug tų politinių kalinių, kurie buvo įmesti į kalėjimą vadovaujant Fideliui Castro vis dar kalėjime išlieka. E, dabartinė Raulio Castro vyriausybė taip pat e, vengia e, suteikti daugiau politinių ir kitokių laisvių. Iš JAV iš dalies palengvino, atsiprašau, Vyriausybė iš dalies palengvino e, keliavimo sąlygas Kubos piliečiams, būtent todėl jūs esate čia ir todėl mes nuoširdžiai jūs sveikiname čia. Thank you, Mr. Tenok, for the ECR group. Ačiū, panas Tenok, atsar vardu. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas. Uh, Europos parlamento pirmininkę, baltai vilkančius moteris. Aš ECR vardu taip pat norėčiau Jūs pasveikinti. Labai džiaugiuoja. džiaugiamės, kad po aštuonerių metų galų gale atvykote pas mus. Aš prisimenu, e, kaip e, buvo skiriamas 2005 metų premija. Iš tikrųjų džiugas, kad dabar galų gale ta premija atiteko tam, kad jį teisė tai priklauso. Uh, Kuboje dabar galbūt e, stacija kiek pagerėjo, negu kad palyginus ją su ta, kuri buvo prieš dešimt metų. Be abejo, Castro atliko tam tikras ekonominės reformas, tačiau jų nesiekė politinės reformos, nebuvo gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės ir Kuba išliko vienintelė šalis Latino Amerikoje, kuri uh, E, neleidžia kritikuoti režimą, nors, tarkim, ir Human Rights Watch organizacija tikrai labai kritikuoja režimą. Kuba yra viena iš labiausiai suvaržytų šalių visame pasaulyje. E, žurnalistai be sienų taip pat mano, kad šioje šalyje labai varžoma e, spaudos laisvė. Šių metų sausio mėnesį devini žurnalistai buvo nuteisti Šimtas buvo nuteista daug e, žmonių. 2011 metais nemažai politinių kalinių buvo paleisti, bet e, tai buvo dėl katalikų bažnyčios Ispanijos vyriausybės spaudimo. Daugelis jų buvo priversti išvykti, tačiau kaltimai nebuvo panaikinti. Kad ir kaip būtų keista, Kuba priklauso ir jungtinių tautų uh, žmogaus teisų tarybai. Aš savo frakcijos vardu, o kadangi esu ir ECR frakcijos koordinatorius žmogaus teisų komitete, tikrai labai sveikinu jūsų taikius veiksmus kovant už teisingumą ir laisvę Kuboje. Tikrai sveikinu baltai vilkinčias moteris ir Ispaniškai norėčiau pasakyti, tai gyvuoja laisva ir demokratinė e, Kuba. Kastro e, režimas negali gyvuoti e, visą laiką. Ir taip pat dar kartą norėčiau pagerbti ir Laura Palaną atminimą. Ačiū. Herr Bilder. Ponas Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte dames en heren. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mielosios Damas de Blanco, mano frakcija, EFD frakcija, Europą už laisvę ir demokratiją, norėtų padėkoti jums. Mes labai džiaugiamės, galėdami jums, jūs priimti. Čia jūs kovojate už laisvę ir demokratiją Kuboje ir kovojate labai sunkiomis sąlygomis, tokiomis sunkiomis, kad mes net sunkiai įsivaizduojame, Tai yra pakankama priežastis, kad e, mes jūs palaikytume. Sveikinu jūs e, iš visos e, širdies tik, ir labai džiaugiuosi, kad jūs pagaliau gavote tą premiją. Visi tie, kas Kuboje siekia laisvės ir demokratijos, turi kovoti ir toliau. Taigi tos pastangos turi būti ir toliau tęsiamos. Taip pat e, turi būti tęsiamos ir reformos. Mes visi tai kuo puikiausiai suprantame. Mane tikrai e, labai um, sujaudino tai, e, ką pasakė vienas iš Kubos gyventojų. Jisai sakė, kad jisai nuolat yra stebimas totalitarinės sistemos, yra uh, kontroliuojamas profesinis šeimos gyvenimas. E, gerbiamos baltai vilkinčios moteris, kol e, ir toliau išliks tokia sistema Kuboje, mes iš Europos norėtumėm paremti kitokią Kubą, kuri taip pat turi teisę egzistuoti. Ačiū. Soler. Suteiksiu žodį dabar poniai Soler. Señoras y señores, señor presidente. Pone Struponai, pone pirmininkė. Baltai vilkinčios moterys e, šiandien yra čia ne dėl Kubos vyriausybės geros valios. Mes esame čia dėl tarptautinio politinio spaudimo. Esame pilnas tikėjimo ir e, lūkesčių. Laukiame šio momento aštuonis metus, bet šiandien esame čia atsiimti Sakrovo premiją, kurią mums skyrė Europos parlamentas. Žinokite, ponė pirmininkė, kad mes jūsų nenuvilsime ir neapgausime. Mūsų kova tęsis, tai tikra kova. Mes kovojame taikiai, esame šeimos moterys, mylime gyvenimą, bet e, suprantame apie savo tėvynę daug daugiau. Taigi mūsų kova tęsiasi, Mes norime, kad būtų paleisti uždaryti vyrai ir moteris, bet norime ir naujos Kubos, kurioje būtų gerbiamos visos teisės ir kuriuose dominuotų įstatymai. Mes norime Kubos be Kastro. Verehrte Damen in Weiß, gerbiamos baltai vilkinčios moteris. Aš norėčiau dar kartą pasveikinti gavus šią premiją. Ačiū už jūsų visi nuveiktą darbą. Vadovaujant Laura Polan, jūs nuo tada, kai 2003 metais įvyko juodo pavasario įvykio, jūs pademonstravote tikrai labai daug drąsos. Mes iš tikrųjų pritarėme tam, kaip jūs kovojate už taiką ir laisvę Mes esame vis dėlto skirtingoje situacijoje. Mūsų kova už laisvę ir tai, ką mums nekelia jokio pavojaus, o jūs patiriate nuolatinį pavojų. Ir iš tikrųjų e, jūsų darbas yra tikrai ypatingas. Jūs esate pavyzdys mums visiems. Iš tikrųjų, ne visą laiką reikėtų vadovautis vien tik tais ekonominiais sumetimais. Vis dėlto žmogaus teisės, demokratija turi esminę reikšmę. Kubos vyriausybė įgyvendino e, reformų, nors buvo ekonominė situacija ir prasta, buvo tam, tikrų, tam tikra liberalizacija e, ekonomikos rytyje bet mes žinome, kaip svarbu yra ginti ir demokratiją, žmogaus teisės. Mes e, ir toliau e, remsime jūsų pastangas. Mane tikrai e, šokiravo pirmininko Šulc pateikti skaičiai apie tai, kiek buvo asmenų areštuota šiais metais ir praėjusiais metais. Taigi panašu, kad laisvės gynimo srityje nebuvo padaryta pakankamai pažangos. Mano šalis kažkada buvo padalinta į dvi dalis. Vienoje dalyje e, e, vyravo totalitaristinė sistema. Labai svarbu, kad šalyje nebūtų viena vienintelė partija. Labai svarbu, kad žmonės galėtų rinktis, kad politinės partijos tarpusavio konkuruotų, kuri geriau atstovauja žmonių interesus. Man atrodo, kad tiek ir jūsų šalyje, tiek ir visoje Latino Amerikoje reikėtų siekti daugiau pažangos. vienos partijos sistema arba diktatūra nieko nesiskiria. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau su jumis galėsime bendradarbiauti. Man šiandien yra tikrai labai graži diena. Aš dar 2005 metais pirmininkavau užsienio reikalų komitetui Nekartą buvau kviestas atvykti į Kubą, bet vis atsisakydavau ten vykti, kol nebus įteikta Saharovo premija. Taigi dabar gal galiau galiu vykti į Kubą. Labai to džiaugiuosi, linkiu visiems geros dienos. Ja, begleitet du die damals noch?